Uh, good afternoon. Sveiki, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi vėl galėdamas Jūs matyti. Uh, po koordinatorių posėdžio ryte uh, buvome susitikę komiteto posėdėje, dirbome 2,5 valandos. Dabar pradėsime po pietinį posėdį ir aš labai džiaugiuosi kad turime galimybę nuoširdžiai pasveikinti gerbiamą komisijos narį Karlosą Moidašą. Labai džiaugiamės, kad jūs pas mus dar kartą atvykote. Kalbėsime apie komisijos komunikatą dėl bendrosios pagrindų septintosios programos ir jos e, rezultatų vertinimą. Man asmeniškai ši tema labai svarbi. Ne tik kaip šio komiteto nariui ar pirmininkui. Aš džiaugiuosi, kad galime kalbėti apie šį klausimą. BP 7 programos e, vertinimas buvo pristatytas e, komisijos narimoje dešo pernai, lakryčio 19 dieną, ir komisijos komunikatas, ataskaita paskelbti šių metų sausio 18 dieną. Mūsų komitetas yra atsakingas už mokslinio tyrimų programas ir bendrasias E, programas nuo pirmosios iki aštuntosios. Aštuntoji vadinasi Horizontas 2020, supaprastinta kalba. Dabar norėčiau pakviesti komisijos narį Moideš pradėti diskusiją. Ir e, pradžioje padaryti kalbą. Prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas e, Jerži Buzekai, Gerbiami nariai, visuomet man labai malonu ir didelė garbė atvykti pas jūsų komitetą ir pasikalbėti, pasikeisti mintimis, pasikalbėti su jumis. Man atrodo, kad praeitą kartą sutikome Liepos mėnesį, taigi džiaugiuosi, kad e, galiu pristatyti jums komisijos komunikatą apie ekspost vertinimą septintosios bendrosios programos, kuri žinoma plačiai kaip FP7 Kaip pirmininkas sakė, e, sausio 19 dieną komunikatas buvo patvirtintas ir aš iškart pirmininkui Buzekui perdaviau šį komunikatą. Man atrodo, kad jūs taip pat e, po to esate visi gavę e, šio komunikato teksto kopijas. FP7 įvertinimas ir poveikis moksliniams tyrimams ir inovacijoms, E, yra labai svarbus ir tai yra dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, kad šis vertinimas, kuris atliktas visiškai nepriklausomai, nepriklausomas visiškai komitetas, e, aiškiai prie prie išvadų, kad e, investavimas į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą yra nepaprastai svarbu mūsų ekonomikai. Tai nėra kažkokie tik tai tušti pageidavimai, mes matome faktus, skaičius, kuri, kuriuos pateikė nepriklausomi vertintojai, vadovaujami profesorius Luis Fresko. Antras dalykas, e, svarbu e, tas vertimas todėl, kad jisai e, yra atskaitomybė Europos piliečiams. Aš prieš paėdamas kalbėti išsamiau norėčiau akcentuoti, kad rezultatai vertimo bus įtraukti pateikti, juos bus atsižvelgta atliekant e, tarpinę horizonto 2020 peržiūrą, e, kuri bus atlikta iki kitų metų pabaigos. Ir aš būtent dėl tos priežasties noriu su jumis pasikalbėti šiandieną. Labai svarbu išklausyti jūsų nuomonių, klausyti su jumis, kaip su komanda rengiantis tai tarpiniai horizonto 2020 peržiūrai. E, aš tikrai noriu e, dirbti kartu su parlamentu ir e, dabar norėčiau pristatyti jums pagrindinės išvadas susijusias su vertinimu mes matome, kad FP7 tikrai turėjo poveikio mokslininkams, inovatoriams, ekonomikai ir visuomeniai apskritai. Ir mes pamatėme labai aiškiai ES pridėtinę vertę. Kaip jūs žinote, FP7 buvo numatyta 55 milijardus eurų e, skirti ir jeigu galvome globaliau, tai yra tik 7 procentai e, visų viešų investicijų. 70 e, e, procentų finansavimo gavo universitetai, kitos e, trijų organizacijos, privatus sektorius 25 procentus, pusė iš to buvo maž, mažos ir vidutinės įmonės. Dabar e, pristatysiu pirmą e, elementą susijusį su poveikiu. E, poveikis mokslininkams ir inovatoriams. 170 tūkstančių publikacijų paskelbta ir 1700 e, patentų paraiškų pateikta, e, daugiau kaip 7400 komercinių projektų įdėkta. E, 1700, 170 tūkstančių, 7400. Tie skaičiai rodo, kokios vertės ši programa yra. Mokesčių mokėtojai turėtų tai pamatyti. 54 procentai publikacijų, kurias minėjau, yra atviros prieigos. Tai, mano nuomonė, yra labai svarbu, kadangi mes taip ir toliau turėtume dirbti. Mes matome, kad publikacijos pagal šią programą e, turi daugiau poveikio. Lyginant su ES vidurkiu, dažnai e, spausinamės tos publikacijos labai m, prestižiniuose e, moksliniuose žurnaluose. Ir, e, galima pasakyti, kad 30 procentų iš tų publikacijų yra tarp 5 procentų prestižiškiausiuose leidiniuose išspausdintų e, publikacijų ir mes e, su savo programa esame aukščiau negu JAV vidurkis. Galiu pasakyti, kad publikacijų skaičius prestižiškiausiuose E, leidiniuose. E, tai yra vienas elementas. Taip pat e, Nobelio premijos laureatai. Aš prieš savaitę lankiausi Davos, susitikau su dviem laureatais Nobelio premijus. Ponas Novozelovas ten buvo ir profesorius Pisaridės vienas iš žemiausių pasaulio makroekonomistų e, yra gavę finansavimą iš Europos mokslinio tyrimų tarybos, kurie kaip tik e, pasakė, kad tai yra nepaprastai svarbu, tai, tai, tai tarsi yra e, mūsų kokybės meistriškumo ženklas. Kitas dalykas, kitas poveikis yra darbo vietų kūrimas ir augimas Europoje Pirmiausia, pasižiūrėkime į e, prognozes. Galbūt reikia atsargiai žiūrėti į skaičius, į prognozes, bet mes matome tam tikrą tendenciją, matome gerą poveikį. Kiekvienas euras investuotas pagal šią programą užtikrino 11 eurų tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos per inovacijas ir naujasias technologijas. Toks vertinimas aiškiai e, rodo, kad ekonominio augimo didėjimas yra maždaug 20 milijardų eurų per metus, per 25 metus tai turėtų sudaryti 500 milijardų eurų per tiesioginį ir netiesioginį ekonominį poveikį. FP7 prisidėjo tiesiogiai prie 130 tūkstančio darbo vietų kūrimo ir daugiau kaip 10 tūkstanč, 160 darbo vietų papildomų kūrimo per ateinančius 25 metus. Taip pat aišku, kad poveikis yra nepaprastai pozityvus. Mes turėtume didžiuotis e, septintąją bendrąją programą. Jeigu pasižiūrėsime į savo darbus, pavyzdžiui, privačiame sektorije, kuris taip pat gavo paramos, e, tai pamatėme penkias jungtinės technologinės iniciatyvas - inovatyvių vaistų srityje, e, vandenilio ir kūro baterijų plėtojimo srityje taip pat e, sukurtos trys viešosios privačios partnerystės e, siekiant e, pritraukti pramonę į partnerystės energetikos, pavyzdžiui, srityje plėtojant žaliosius automobilius, ateities gamyklas. Taip pat ši programa davė gerų rezultatų visuomeniai ir Europos piliečiams. Europa dabar susiduria su daugeliu grėsmių daugelie frontų ir programos vertimas rodo, kad uh, E, programa padėjo sukurti bendrą mokslinį pagrindą, e, sprendžiant visuomenės E, iššūkius. Kalbu apie sveikatos apsaugą, maisto saugą, klimato e, kaitą, saugumą, užimtumas, kovą su skurdu ir atskirtimi. Daugiau kaip 7870 projektų buvo gyventa, jiems skirta 28,7 milijardai eurų. E, labai plataus pobūdžio buvo tie projektai įgyvendinami kartais keliose valstybėse. Tai puikus bendradarbiavimo pavyzdys. Pateiksiu Jums keletą pavyzdžių, o gal vieno užteks Aš žiūrėjau į, į daugelį projektų ir kartais mes nepakankamai supratau, kad pristatome lengvai darbo rezultatus. E, Sol, SolaJet projektas vienas yra, pagal kurį sukurtas mm, e, kuras e, lėktuvams iš vandens saulės e, CO2 ir e, vandens CO2 ir švie, saulės šviesos. Ir tai labai aiškus rezultatas. Ir taip pat e, pagal tą technologiją prieš keletą metų buvo pagamintas pirmasis eksperimentinis kūras ir tai yra istorija, kuri turi būti pristatyta žmonėms, nes tai gali pakeisti mūsų ateitį. Kuo daugiau mes apie tai kalbėsime, e, tuo labiau mus rems žmonės ir tai nepaprastai svarbu Europos ateičiai, ne tik, kad e, mokslo ateičiai, mokslo tyrimų ateičiai. Dabar noriu paminėti kitus rezultatus. Tai yra rezultatai ir poveikis pasauliui. Aš apie tai kalbu savo prioritetus kaip atsiverimas pasauliui. 170 šalių dalyvavo programą įgyvendinant. E, penktadalis bendrų projektų buvo įgyvendinamas su trečiųjų ir asocijuotų šalių dalyviais. 11 e, organizacijų vidutiniškai dalyvau bendrose programuose, 9 regionai ir 6 šalis. E, Maris Ladovskai Kiri veiksmai paremė mobilumą daugiau kaip 50 tūkstančių mokslininkų iš daugiau kaip 140 šalių, 30 procentų iš jų buvo iš e, trečiųjų šalių, beveik pusė mokslininkų iš Europos Sąjungos valstybių narių buvo o tiksliau beveik pusė tų mokslininkų, kurie atvyko iš tešių šalių, pasiliko Europos Sąjungoje po e, to, kaip e, baigėsi jų stipendijų teikimo laikas. Mes neturime daug laiko, aš negaliu pristatyti jums visų e, mūsų pasiekimų, visų projektų, e, taip pat ir problemų negaliu pristatyti visų, kai kurios buvo pastebėtos ir jau buvo jas atsižvelgta e, tvirtinant naują programą Horizontas 2020. Aš paminėsiu dabar keletą programų. Pirmia, problemų. Pirmiausiai buvo nustatyta, kad FP7 buvo pernelik sudėtinga ir kad neužtikrino plataus masto supaprastinimo. Kaip jūs žinote, ir Europos parlamento dėka Horizontas 2020 yra didelis žingsnis į priekį supaprastinant programas dėl galimybių dalyvauti, laiko per kurį skiriamos stipendijos, išmokamos jos. Tačiau aš manau, kad to nepakanka. Dėl to neseniai mes pradėjome plataus masto viešasias konsultacijas, kad išklausytume nuomonių ir ganėt galėtume toliau dėkti supaprastinimo priemonės. Mes susisiekėme su maždaug 5000 žmonių, kad išgirstume jų nuomonę. Kitas pavyzdys. Mes turime padidinti ES patrauklumą pagrindiniams mokslininkams, inovatoriams ir supaprastinti dabar egzistuojančias gausias priemonės. Tai yra viena iš priežasčių dėl kurių aš norėčiau padėkoti parlamentui, e, padėkoti Europos parlamentui už paramą. Jūs labai e, glaudžiai bendradarbiaujate su mane ir mes e, parlamente renksime diskusijas apie Europos inovacijų tarybos mintį, kurios tikslas būtų supaprastinti visų tų priemonių taikymą. Viskas gerai, sako pirmininkas. Aš norėjau pasakyti, kad aš lankiausi daugelįje bendrovių vietų, kur gyvenim projektai ir e, buvo man sakoma, kad yra daug priemonių, o mes nežinome, kur e, kreiptis ir mes dabar norime sukurti vieno langelio sistemą, nes tai labai svarbu mūsų ateičiai ir tai susijęs su viena iš rekomendacijų, kuri pateikta e, vertinime e, septintosios programos. Taip pat aš nežinau, ar gera ta mintis, bet aš e, norėčiau dėkti tokią mintį, fondų fondo mintį, e, kapitalo e, rinkos, e, kapitalos rinkos kapitalų rinkos sąjungoje ir tai būtų toks inovatyvus dalykas. Dar vienas dalykas. Mes pamatėme, kad skirtingi septintosios programos komponentai e, buvo atsieti vieni nuo kitų ir pernelyg griežti buvo atskiri programos e, komponentai. Ir kartais dėl to pastaikė veiklos dubliavimo, bet mes pagerinome uh, šiuos dalykus ir kitaip jau dirba pagal horizontą 2020. Jūs prie to labai prisidėjot. Dar vienas svarbus dalykas ir investicijų e, planas ir struktūriniai fondai. Šiandien norėčiau Jums pasakyti vieną gerą naujieną. Jūs tikriausiai girdėjote, kad mes tokį meistriškumo spaudą E, įdėgėme pagal struktūrinių fondų horizonto 2020 programas. E, mintis labai svarbi. Jeigu, pavyzdžiui, yra koks nors projektas labai geras, bet nepakanka lėšų iš programos horizontas 2020, tuomet mano kolegė Korina Kretu ir aš pasirašysime tam tikrą sertifikatą, kuris e, paliudytų, kad projektas neturi finansavimo, bet jis yra labai geras. Daugiau kaip 500 tokių sertifikatų jau išduota. Noriu pasveikinti Ispaniją ir Italiją, kurios yra lyderis ir kurios bando pasinaudoti sinergijomis tarp e, dviejų finansavimo šaltinių. Ir aš labai remiu sinergijas Ir dabar pereisiu prie paskutinio uh, savo pastebėjimo, tai yra Europos strateginių investicijų fondo gyvenimas EFSI. Europos investicijų bankas e, numato, kad iki, metų, e, iki praeitų metų pabaigos maždaug 50 milijardų buvo sutelkta investicijų dviejose srityse jos veikia infrastruktūra infrastruktūra ir inovacijos projektai buvo jau patvirtinta nemažai tų projektų, taip pat 84 e, e, finansavimo susitarimai yra pasirašyti. Iš 42 projektų uh, infrastruktūros sityje 5 yra susiję tiesiogiai su moksliniais tyrimais, taikomąją veiklą. Uh, finansavimas yra 325 milijonai, numatyta, kad papildomai dar bus pritraukta 2 milijardai iš privataus sektoriaus tiems projektams finansuoti. Uh, dirba mus tokiuose sityse kaip bioplastiko plėtoti medicinis Alzheimerio e, gydimas, plieno produktai, biotehnologijos. Aš daug laiko e, skiriu apsilankimams užsienio šalyse ir kalbu apie tai, kad inovacijų projektai yra labai svarbus. Ir su tuo susijęs yra strateginių investicijų fondas. 750 milijonų eurų buvo sutelkta iš anksto 15 metais. Jeigu nebūtų tai padaryta, mes nebūtume galėję finansuoti jokių projektų. Ir mes e, manome, kad dar daugiau bus galima pritraukti lėšų virš 400 milijonų eurų. Daug rengiama tolesnių sustarimų ir mano e, prioritetai yra užtikrinti, kad papildomos investicijos mokslinio tyrimų srityje pasiektų realią investiciją, taip pat nepaprastai svarbu užtikrinti skaidrumą, kalbėti daugiau apie investicijų galimybės. E, e, vasario mėnesį bus atidarytas portalas e, Europos investicinių projektų bus galima susipažinti su visa informacija ir pateikti projektus internetu. E, mes siekime padėti privatiems viešiesiems e, dalyviams geriau struktūrizuoti projektus, investuotojams padaryti visą šį projektą patrauklesnį ir taip pat mes siekiame suteikti konsultacijas, e, kad būtų galima lengviau renkti ir įgyvendinti projektus. E, gerbiamas Jerži, gerbiami Europos parlamento nariai, norėčiau pacituoti baigdamas Miltoną Feridmaną, Nobelio premijos laureatą. Jisai sakė, viena iš didžiausių klaidų yra vertinti politiką ir programas pagal jų ketinimus, o ne rezultatus. Aš atvykau šiandien pas Jūs, kad pristatyčiau rezultatus ir aš tikiuosi, kad ateityje Jūs padėsite man dirbti ir e, užtikrinti kaip galima didesnę naudą ES piliečiams. Thank you very much. Uh, Dėkuoju. Pone komisarė, buvo labai svarbu paminėti septynerius pagrindų programos vykdymo metus, netgi daugiau negu septynis, aštuonis su pusė, nes kai kurie projektai tęsiasi ilgiau. Tad uh, Labai svarbu mums buvo sužinoti apie tai, nes tai padės tobulinti mūsų požiūrį į mokslo tyrimus ir inovacijas ateityje. Tai taip pat e, labai reikalinga atliekant e, praeities darbų analizę ir brėžiant kelius ateityje. Dabar noriu pasveikinti ponę Romaną Jordan, buvusią mūsų komiteto narę Ji dešimt metų dirbo ITRE komitete, kai kurie iš mūsų pamena tuos laikus, o dabar ponia Romana Jordan yra mūsų Europos parlamento ir ITRE komiteto atstovė energetikos reguliuotojų agentūros taryboje. Eifer. Ačiū, kad atvykote. Sveikinuosi ir su kitais buvusiais e, komiteto nariais. Dabar perėkim prie mūsų diskusijos. Politinių frakcijų vardu pirmiausia paprašysiu pona Öller pasisakyti. Jis yra ir pranešėjas, ir EPP e frakcijos atstovas, jis rengia pranešimą apie Horizontas 2020. Dėkuoju, e, pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, e, turiu pasakyti, kad vienas iš e, sėkmės tėvų, apie kurią jūs kalbėjote, sėdė greta jūsų, galima būtų pona Buzeką vadinti vienu iš tų programos kuriejų tėvų. Na, dabar kalbant apie e, analizę to, ką, e, ką esame pasiekę, gali leisti mums geriau planuoti darbą ateityje. Ir, žinoma, yra ir klausimų e, kylančių iš šios programos peržiūros. Nelabai daug buvo pasakyta apie svertinį programos E, poveikį ir sinergiją. E, pranešėjas savo analizėje yra paminėjęs, kad e, trūksta tam tikros sinergijos su kitomis programomis, trūksta ir svertinio, svertinio poveikio. To bandoma išvengti Horizontas 2020 programoje ir stengiantis panaudojant įsteigti strateginių investicijų fondą. E, kita problema tai e, vadinamasis e, inovacijų atotrūkis. Ir galbūt turėtume tai sieti su ES išsiplėtimu, pasipildymų 15 valstybių narių. E, tarp ES 13 ir 15 e, e, egzistuoja tam tikras e, konsensuso lygis, bet ta kompetencijos idėja programoje verčia mus permastyti, kaip E, kaip e, Horizontas 2020 programoje e, per laikotarpio vidurio peržiūrą subalansuoti ar perbalansuoti tam tikrus dalykus. Toliau, kai kalbam apie pagrindų septintąją programą, tai turime žiūrėti, kaip vertinti pasiektus rezultatus E, atsižvelgiant į pačios programos, e, taip sakant, e, konstrukciją. Mes žinome, kad labai dažnai mokslo tyrimus, pavyzdžiui, matuojame pagal publikacijų skaičių arba pagal patentų skaičių. Bet galbūt reikėtų labiau pagalvoti ne vien tik tai apie patentų skaičius ir taip toliau, tačiau kalbėti apie konkrečius pasiekimus, pavyzdžiui, klimato kaitos rytyje ir kitur. Jei kalbėsime apie energetikos iššūkius, tai e, galėtume mm, galvoti ne vien tik tai apie e, tai, e, kokį poveikį galėtų tam tikri konkretus raginimai pasiekti, bet e, pagalvoti apie konkrečius E, tikslus, kiek jie yra pasiekti. Ir tada galėtume jau sakyti, taip, čia rezultatų jau pasiekime, galbūt galime prognozuoti rezultatus, tačiau e, gali būti tam tikras atotrukis e, iki užbaigimo. Tai tokia analizė tada turėtų būti labiau diferencijuota. Horizontas 2020 skiriasi nuo septintosios pagrindų programos ir man įdomu, ar jūs e, apie tai galvosite atlikdami laikotarpio vidurio peržiūrą. E, tokia analizė reikalinga, norint suprasti dabartinius procesus ir kur jie galėtų nuvesti. Dėkoju. E, ponas Sorinio, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė, ačiū komisijos nary. Kalbėsiu, ponė komisarė, mūsų gimtają kalbą. Visų pirma, sveikinu Jūs su atliktais darbais. Dėkojame už septintosios pagrindų programos įvertinimą. Viešoji politika turėtų turėti svertinį poveikį tokiuose sityse kaip e, energetika ar inovacijos. Mes e, padiskutavome apie analizę, tai labai svarbu, apsisprendžiant dėl ateities. Iš e, tų diskusijų kyla keletas klausimų. Klimato kaita kelia grėsmę visai planetai, yra daug neligybės, bet mums labai svarbu tai, kad susigražintume tikėjimą Europos pramonę. Tai, kad e, e, vienas iš didesnių ES gamintojų e, užsiemė sukčiavimu, verčia mus tas problemas pradėti spręsti. Taip, inovacijos technologijos yra labai svarbios mūsų ateičiai, Keletą konkrečių pavyzdžių jūs paminėjote, bet kai kalbame apie mokslą ir apie verslą, kai kalbame apie išteklius ir inovacijas, tai e, jūsų žodžiai buvo labai protingi. E, strateginių investicijų fondo investavimas, investicijos yra labai svarbus jau e, apie 50 milijardų eurų regis yra e, e, panaudota. Jie, aišku, skirti daugiausia dideliems dalykams. Horizontui 2020 programai, Junkerio planas taip pat yra labai svarbus dalykas, labai svarbus ir tas vieno langelio principas, kuris ten yra fiksuojamas. Toliau, prieiga prie viešojo sektoriaus duomenų, prie viešų duomenų. E, labai svarbu, kad e, mokslo tyrimų duomenys e, galėtų sklisti, būtų tinkamai perduodami toliau. Sakysime, jeigu mokslo tyrimai yra bendrai finansuojami, kartais e, tokio finansavimo labai sunku pasiekti, nes yra gana konkretus specifiniai reikalavimai tokiam finansavimui. Kitas dalykas e, - ryšių kabelis tarp Latino Amerikos ir Europos. Yra nepaprastai svarbu vis e, plačiau keistis mokslo duomenimis tarp šių dviejų kontinentų. Esu ką tik lankęsis Latino Amerikoje, tai daug ten kalbama apie infrastruktūros plėtrą. Ir mums e, būtų labai svarbu e, šį pavyzdį laikyti praktinių tarpusavio jungčių pavyzdžių. ECR frakcijos vardu Dėkuoju. Norėčiau savo ruoštų padėkoti komisijos nariui už pristatytą situaciją. Dėkuoju už pateiktus skaičius, nes manau, kad mums labai svarbu žinoti situaciją konkrečiai, nes tai susiję ir su Horizontas 2020 programa. Ir labai svarbu, kad mes ne patys vertintume savo darbą, o kad vertinimas būtų objektivus. Jei neklystų, septintoji bendroji programa taip pat turėjo ir poveikio vertinimo studiją. Ir norėčiau paklausti, e, kiek tie rezultatai atitinka tuos įsivaizdavimus, kas bus mm, tos, tos programos siekius, tą įsivaizdavimą, ką ta programa turėtų atnešti. Septintoji bendroji programa mūsų komitete ne vieną kartą buvo mm, aptariama ir buvo kalbama, kad įvairiom mm, valstybėm, įvairiom mm, valstybėm narėm tenkantis finansavimas labai skiriasi. Ir tų valstybių narių yra pakankamai daug - 13. Taigi, žinome, kad programos projektų pateikimo sistema yra labai sudėtinga. Mokslo ir inovacijų srityje e, reikia siekti, kad nebūtų tokių, kurie išstumiami ir kurie negali dalyvauti šioje programoje. Tiek norėjau pasakyti. 90 e, tos programos e, ženklus e, finansavimo dydis teko tiek senosiom, tiek naujosiom valstybėm narėm. Toliau gūja vardu, ponė Matija. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariui už tai, kad atvyko šiandien čia. Labai tuo džiaugiamės aptarti vertinimo ataskaitą. Yra keletas dalykų, e, kuriem galbūt nepakankamai vertinimo ataskaitoje skirta dėmesio. Niekas nebejoja, kad pažanga padaryta. Džiaugiamės, kad turime puikių mokslinių tyrimų veiklos rezultatų ir kad jais gali daug kas naudotis, kad jie yra bendrai naudojami. Jūs minėjote rodiklius, kurie rodo, kad e, dalyvauja šiuose programuose ne tik valstybės narės, bet ir trečiosios šalis. Ir kad tos programos duoda naudos taip pat ir kuriant darbo vietas. Moksliniai tyrimai ir plėtra yra modernios visuomenės pagrindas. Bet yra problemų, kurių neįsprendžia nei Horizontas 2020, nei bendroji uh, septintoji programa. Tai yra darbo vietų kokybė. Vertinimo ataskaita skiria tam dėmesio, bet čia turėtume rimčiau pažiūrėti į šį klausimą. Taip pat ir horizonto 2020 strategijoje į tą turime atkreipti dėmesio. Tie žmonės, kurie dirba pagal, tokias, pagal tokių programų projektus, neturi nuolatinio darbo. Kažin ar mūsų tikslas yra nenolatinių darbo vietų kūrimas. Taigi, ši septintoji bendroji programa šios problemos nesprendžia. Prasideda Horizontas 2020 įgyvendinimas ir noriu paklausti gerbiamo komisijos nario štai ko. Ar turėtumėt kokių pasiūlymų iš pagal šią ir pagal Horizontas 2020 programą, e, kad būtų galima pagerinti e, situaciją darbo e, rinkoje, darbo vietų kūrime. Žmonės turi darbus, bet jie yra laikini Ir kalbame čia apie kvalifikuotų žmonių kvalifikuotą darbą. Jie dirba institutuose, e, bet ateitis jų nėra aiški. Tiek daug investuojama Europos lygmenių. Tai jei norime kalbėti ir užsitikrinti iš tiesų augimą ekonomikos ateityje, tai ar galime mm, pasitenkinti tik tokiomis laikinomis darbo vietomis, mm, kai žmonės neturi nei pastovaus darbo, nei mato aiškias ateities perspektyvas. Ką komisija ketina padaryti, kad užtikrintų, kad tų žmonių padėtis šioje tokioje svarbioje srityje Europos Sąjungoje, Europos Sąjungai pagerėtų, nes čia kalbame apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Dėkoju pona, ponė Kapel NF vardu. Dėkoju. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui už vertinimo ataskaitos pristatymą jum patinka būti Europos parlamente, dažnai matau jūs posėdžiuose, džiaugiuosi, e, kad jūs taip entuziastingai žiūrite į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Šis rytis yra labai svarbi Europai, nes jinai yra ir augimo, ir užimtumo skatinimo variklis. Mums būtinos tokios programos, kad žengtume į priekį. Jūs bandėte įvertinti septintosios bendrosios programos pasiekimus ir pasiekta iš tiesų daug. Ne tik todėl, kad šiai programai buvo skirta 55 milijardai eurų ir buvo galima finansuoti nemažai projektų, ne, mm, toli gražu ne visi yra užbaigti, tik pusė maždaug projektų. Ir jūs minėjote, kad vienas investuotas euras atsiperka 11 eurų nauda. Taigi ta nauda dar bus jaučiama ir ateityje. Tuo būdu mm, realiai turėsime kad tie 555 milijardai atneš Europai 550 milijardų naudos. Taigi programa iš tiesų naudinga. Europai, Europos žmonėms. Sakėte, kad tai tarptautinė programa, joje dalyvavo e, tyrėjai iš 170 šalių. Pagal Marie Curie programą Dalyvavo daug įvairių užsienio šalių specialistų, minėjote, kad mokslinių tyrimų tolesnė plėtra yra e, labai svarbi Europa 2020 strategijos dalis. Ir tikimės mm, ženklaus BVP padidėjimo dėl šios veiklos. Bet ne visos valstybės narės gali pasiekti tą numatytą 3 procentų 3 procentų tikslą. Galbūt reiktų pagalvoti, kaip, kaip tą tikslą galėtume pasiekti. Taip pat reiktų geresnio nacionalinių programų koordinavimo. Mm. Ir čia turiu galvoje ir struktūrinių, struktūrinius fondus, ir Europos strateginių investicijų fondą. labai įdomu, kaip viskas vyks e, toliau. Mm, tikimės, kad tos investicijos, jų atsipirkimas padidės dar labiau. 80 milijardų eurų horizontas 2020 programai atrodo didelė pinigų lėša, bet jei pasižiūrėsime Kiniją ar Ameriką, tai pamatysime, kad jos daug daugiau investuoja į mokslinius tyrimus nei kad mes Europoje. Neturime apleisti šios ryties, nes jinai labai svarbi e, tolesniam augimui ir darbo vietų kūrimui. E, dabar e, paprašysiu komisijos nario atsakyti į visus klausimus, e, kuriuos pateikė frakcijų atstovai. Dėkoju. Pirmiausia, jums leidus atsakysiu į klausimą, kuris buvo pateiktas portugalų kalba. Norėčiau pasveikinti parlamento narę ir mm, atsakyti jai, narė Matieš. Pone Matieš. Pirmiausiai, norėčiau pasveikinti Jūs. E, pasveikinti Jūs e, e, dėl prezidento rinkimų sėkmingos kampanijos Jūsų požiūris buvo tikrai geras, jūs labai aktyviai e, dalyvavote kampanijoje ir tai buvo labai įspūdinga, mano nuomonė. O dabar jūsų klausimas. Jūs kalbėjote apie bendras, bendras problemas Europoje. Mes matome tas problemas darbo rinkoje, bet tai yra tokia plati problema, kuri nesusijusi tik su moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Dabar matome, kad didelė gyventojų dalis, vis jaunesni tai yra gyventojai ir jie neturi nuolatinio darbo. E, ši problema e, tampa segmentuota ir reikia sprendimų reikia daugiau produktivumo, konkurencingumo. Europa turi tokia tapti. Dabar turime programą Horizontas 2020, turime mokslinio tyrimų pagrindų programą ir tai turėtų užtikrinti didesnį konkurencingumą ir našumą ES. Ar atsiras daugiau darbo vietų? Taip. Reikės sukurti daugiau darbo vietų ir turėsime užtikrinti, kad nauja e, karta darbuotojų dirbtų geresnėmis sąlygomis. Pagal septintąją bendrąją programą Buvo numatytos studijų stipendijos mokslininkams, tačiau mes e, pasižiūrėjome, ar viską padarėme, pasižiūrėjome į programas, pasižiūrėjome į tai, kiek sukurta darbo vietų bendrovėse, kurios gavo finansavimą, lyginant su tomis, kurios negavo tokio finansavimo. Ir iš tikrųjų tos, kurios gavo mūsų paramą, užtikrino e, darbo vietų kūrimą. Rezultatai yra įdomus. Pone Maties, mes iš tiesų ir toliau analizuosime viską ir noriu patikinti, kad žiūrėsime, e, kad tos darbo vietos išliktų. Tai turi būti mums labai aktualus uždavinys. Ir mes turime pamatyti, pasižiūrėti, ar tikrai pavyko mums pagerinti darbo rinkos būklę. Ar dar pavyks sukurti daugiau darbo vietų Europoje. Septintoji programa baigta įgyvendinti yra E, šalių, kurioms pasisekė geresnių rezultatų pasiekti, kitoms netokių gerų, kai kuriuose šalyse yra daug kompetencijos centrų, kai kurios šalys tik pradeda juos kurti, kai kuriuose reikės kur kas daugiau e, paramos, reikia, pavyzdžiui, pastelti dvinių programas. Mes matėme, kad Portugalijoje sėkmės užfiksuota taip pat Lenkijoje. Kai galvojame apie ateitį, turime užtikrinti, kad tikrai bus užtikrintos energijos tarp horizonto 2020 ir struktūrinių fondų. Egzistuoja tam tikros iniciatyvos. Jos skirtos e, tiems e, meistriškumo centrams kurti, juos jiems plėtoti. Tiek noriu Jums pasakyti, ponė Matijas bet ir toliau kalbėsiu portugališkai, nes dar e, kažkas klausė portugalų kalbą. Galiu pasakyti, jog, jog tikrai labai svarbu imtis aktyvaus požiūrio ir jie pasižiūrėti, ar mes galime dar e, ką nors daugiau padaryti. Reikia užtikrinti geriausias sąlygas. Aš e, noriu užtikrinti, kad projektai būtų gyvendami geriausiamis sąlygomis Mes norime atviro mokslo, atviro visam pasauliui. Reikia paminėti tris esminius dalykus. Duomenys turi būti vieši, atviri. Taip pat turime užtikrinti, kad bus e, užtikrintas mokslo vientisumas. E, jeigu kalbame apie duomenų atvirumą, tai reikia spręsti tam tikras problemas. Jau, man atrodo, dvi yra sprendžiamos Pirmiausiai infrastruktūra, antroji programa - autorių teisės. Trečias dalykas. Mes turime galvoti apie ekonominį modelį. Pirmiausiai kaina. Ir turime pasižiūrėti, kaip mes elgsime su šia paradigma, kaip padengsime sąnaudas. Reikia reikėtų numatyti teisę susipažinti su tam tikrais dokumentais nemokamai. Tai labai svarbu, mes ieškome išeičių su pirmininkaujančiais e, Niderlandais, reikia galvoti apie desnes paskatas. Europoje e, jau yra pateikta peticija, kuri raginama užtikrinti laisvą prieigą prie tokios informacijos. Jau surinkta daugiau kaip 10 tūkstančių parašų ir reikėtų atsižvelgti į tą pageidavimą gyvenant horizontą 2020. Mes tikimės, kad ši programa užtikrins tokią atvirą prieigą. Aš manau, kad komisija parlamente yra e, pareiškusi, jog bus autorių teisų direktyva e, atnaujinta, peržiūrėta. Parlamento nariai, taip. E, bus numatytos išimtis e, taip vadinamai tek, tekstų ir duomenų kasybai Mes turime taip pat užtikrinti infrastruktūrą atitinkamą Europoje. Mums reikia e, užtikrinti svorį Europos mokslo. autoritetą ir reikia taip pat siekti, kad mokslininkai galėtų dirbti kartu ir pasinaudoti e, darbo rezultatais vieni kitų, kad jie taip pat tiesiogiai galėtų perduoti informaciją E, labai svarbus ir ryšiai, pavyzdžiui, su jungtinėmis valstijomis. Europos komisija yra atvira, tačiau reikia taip pat užtikrinti, kad įsitrauktų ir privačios bendrovės nepakanka mūsų darbo. Aš pateiksiu Jums daugiau informacijos apie tai, kadangi šie dalykai labai svarbus. Mums reikia užtikrinti duomenų greitkelį, taip sakant keistis informacijai. E, jūs sakėte, jog šis projektas yra labai svarbus, tai aš galiu jums tik tai pritarti. Dabar pirmininkė anglų kalbą tęsiu. Ir atsakysiu visiems kitiems kolegams. E, sugrupavau portugališkus klausimus, kad būtų lengviau, o dabar pirmininkė aš atsakysiu angliškai. Pirmas klausimas E, ponas Eleris jį pateikė. Aš pastebėjau, kad ponas Eleris e, ne savo vietoje sėdė kortelę, tai ne su jo pavardė. Gal vis tik tai viskas ten gerai. Aš visiškai pritariu jūsų e, pastams dėl vertimo inovacijų atotrukiai sinergijoms, dėl sinergijų, dėl vertinimo poveikio. Aš visiškai sutinku su jumis. E, sakote, kad mes vertiname tik tai patentus ir publikacijas. Man tas rytis yra labai svarbi. Šiandieną pasaulyje yra daugybė duomenų. Ir jeigu naudojame tik tai tuos du kriterijus, tai galbūt tai nėra gerai, mes sukursime neteisingas paskatas. Man atrodo, kad mes e, kalbėjome visai neseniai apie tai, jog pietų Koreja yra daugiau kaip šimtas mokslininkų, kurie paduoti į teismą dėl plagiato. Dėl to, kad jie paprasčiausiai e, kopijuoja įterpę į savo tekstus informaciją, kad galėtų dar daugiau straipsnį išspausdinti. Tai būtų labai neteisinga paskata bendruomeniai. Aš manau, kad e, visi duomenys, kuriuos turime šiandieną, mokslinio tyrimų duomenys, e, duomenys susijęs su horizonto 2020, galėtų pakeisti tai ir kad mes galime sukurti kitokias paskatas. Per ateinančius porą mėnesių mes dirbsime toliau. Aš e, Marisai Matijas atsakydamas paminėjau vieną mintį apie kurią galvojame Eurostar projekte. Mes bandome daryti sąsajas tarp investicijų, finansavimo ir darbo vietų kūrimo. Mes dabar galvojame, kaip padaryti dar daugiau, kaip sukurti kitokias paskatas. Ir mokslinio tyrimų srityje mes tikrai galime padaryti kur kas daugiau, ne tik žiūrėti į patentus ir straipsnius išspausdintus. O jeigu žiūrėsime į patentus, tai jie sudaro tik labai nedidelį intelektinės nusavybės dalį yra ir kitų būdų. Aš tikrai e, užsimsiu šiuo klausimu ir sieksiu, kad būtų kiti e, vertimo kriterijai e, nustatyti įvesti ir tikrai lauksiu jūsų pasiūlymų. Jūs taip pat e, minėjote skirtumus tarp ES 15 ir 13 šalių grupės. Mes norime pasiekti daugiau, bet jeigu žiūrėsime į ataskaitą, tai pamatysime, kad yra tam tikro optimizmo. Ne, netgi pagal septintąją programą matyti, kad 13 valstybių narių, kurios e, įstojo po 2004 metų, 13 procentų gavo daugiau e, negu e, kad kitos šalys pagal septintąją programą investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Bet mes turėtume padaryti dar daugiau ir mes turime e, plėtoti tokias mintis, kaip mano minėtas e, meistriškumo ar kompetencijos spaudas, e, įdėkti kitas mintis. Tas spaudas e, meistriškumo Seal of Excellence e, yra tikrai nebloga mintis. Aš prieš porą dienų mačiau, kad daugiau kaip 500 sertifikatų pasirašyta dėl to, kad ta mintis yra patraukli ir mes turime daugiau tokių idėjų pristatyti. Jūs taip pat minėjote sinergijas, aš irgi apie jas kalbėjau, inovacijų atotrukis. Tai labai svarbu per tarpinę peržiūrą, kaip ir jūs sakėte, mes turėtume labiau įsigilinti į tai, e, pasižiūrėti į novatoriškus sprendimus. E, ponas Tošenovskis e, išsakė savo mintis, už kurias aš jam labai dėkoju, pirmiausiai dėl lūkesčių lūkesčių susijusių su septintaja programa, su jos esme. Man atrodo, kad ataskaita aiškiai rodo, jog dauguma lūkesčių ir elementų viršijo įsivaizduojamus rezultatus. Vertinimo ataskaita tikrai puikiai parodo, kad buvo sukurta darbo vietų, kad e, kai kurios bendrovės dirbo novatoriškai, kad mokslininkai e, užsitikrino geresnius rezultatus, nes gavo geresnį finansavimą, kad daugiau buvo e, dėmesio skiriama kompetencijai. Tošenovski, ponė Tošenovski, taip, sinergija būtina tarp struktūrinių fondų ir kitų galimybių. Mes turime taip pat žiūrėti novatoriškai į sinergijas. Reikia taikyti požiūrį nuo pačios į viršų. Mes e, dabar bandome atvirkščiai e, veikti. Komisijos nariai pasirašo sertifikatus ir tikimasi, kad tai sukurs tam tikrą dinamiką ir atskirų fondų sąveiką. Manau, kad reikia daugiau geresnių minčių. Tikiuosi, kad jūs padėsite man. Kitas Ponos Kapel klausimas, labai jums ačiū. Nebematau jau jūsų. Jis turbūt išėjo. Bet kuriuo atveju noriu padėkoti jai už mintis. Ji kalbėjo taip pat apie sinergijas ir konkurencingumą. Dėl konkurencingumo. Vienas iš dalykų, kuris atsispindi ataskoje, tas, kad mes jau įvertiname kiekybiškai poveikį ekonomikai. Aš matau poveikius makroekonomikos lygmenyje. Makroekonomikos specialistai žiūri į darbo jėgos produktyvumą, į kapitalą, bet jie niekada nežiūrėjo į daugia faktorinį produktyvumą e, kuris yra pagrįstas inovacijomis ir technologijomis. Tai aišku labai sunku yra įvertinti. Dėl to makroekonomikoje žiūrime į darbo ir kapitalo produktyvumą, nes taip lengviau. Bet mes taiga pamatėme, kad šalis, kurioms geriau sekasi, e, užsitikrina didesnę dalį daugia faktorinio produktyvumo negu kitos šalis ir tai rodo ekonomikai kitokį poveikį. Dėl to mes turime spausti šalis E, akcentuoti e, produktivumą susijusius daugelio elementų, tokį, kuris būtų pagrįstas inovacijomis, nes tai kuria daugiau darbo vietų. Tai užtikrina ir geresnę kokybę ir dėl to atsiranda geresnės konkuravimo sąlygos. Manau, kad e, lyg ir atsakiau į visus klausimus, gerbiamas pirmininkė. Toliau kiti kalbėtojai, praš, Prašau, ponas Rubiks. Äh, äh, Labai ačiū, pirmininkė. Septintoji pagrindų programa iš tiesų atnešė nemenkų rezultatų. 170 tūkstančių publikacijų tarptautinių lygių. Bet e, kaip kaip tai sakant, <laughs> sužinoti, ar galima tai panaudoti, tarkim, tobulinant švietimo lygį. Yra įvairiausių strategijų įvairiose srityse, Galima, žinoma, bandyti pamatuoti poveikį per socialinius tinklus ir taip toliau. Ir tokiu būdu tarsi galėtumėte teikti, kad e, mokslo matrica dar geriau funkcionuoja. Bet, e, man atrodo, atėjo laikas dabar geriau pažiūrėti, kaip visa ta mokslinė produkcija yra perdirbama, kaip jinai uh, yra nukreipiama į švietimą, ar tai padeda konkrečiam darželiui, ar gamyklai, ar, ar sektoriui. Jūs taip pat paminėjote MVI. E, taip pat e, sakėte, kad 70 projektų energetikos sektoriuje buvo. Ir e, vienam projektui buvo skirta 714 milijonų, paskui buvo Eurostar, eurožvaigždžių projektai ir taip toliau. Bet reikia pasakyti, kad iš tų projektų, kuriuos aš paminėjau, ten virš 70, tik tai keturi buvo skirti smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Vadinasi, daug ką reikia tobulinti. Reikia tobulinti projektų įgyvenimą, reikia taip pat pažiūrėti, kaip pamatuoti, kiek e, naujų darbo vietų yra sukūriama, kaip tai prisėda prie BVP augimo ir kokią mokestinę, mokestinę naštą atneša. Nes e, tas karves, taip sakant, mums reikės dar melžti ateityje ir apie tai reikia galvoti. Dziękuję, panie przewodniczący. Pone Kudrytka. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, jau buvo paminėta, kad yra tam tikras atotrukis tarp 13 valstybinarių grupės ir 15 valstybinarių grupės, kai kalbam apie finansavimą pagal septintąją pagrindų programą. Tas, tas ta skirtumas yra didžiulis. Ta atskirtis yra dramatiška. Ir kuriant e, Horizontas 2020 programą buvo bandoma uh, E, sugalvoti ir numatyti priemonės, kurios leistų toms valstybėms narėms, kurios prisijungė po 2004-ųjų, sparčiau pasiekti tą kompetencijos tinkamą lygį. Tačiau e, jūs kai kalbate apie kompetenciją, apie tą kompetencijos ar e, kompetencijos e, žymę ar ženklą, tai e, jūs taip pat susijęte tai su galimu finansavimu iš valstybės pinigų. Aš taip pat norėčiau e, paklausti, apie dvinių programos e, ateitį. E, man atrodo, kad buvo galvojama, kad jos galės būti finansuojamas bendrai ir iš e, horizontas 2020 ir iš valstybių narių biudžetų. Bet aš manau, kad e, vis tik tai reikėtų pagalvoti ir apie struktūrinių fondų panaudojimą, bet reikia ypatingai garantuoti, kad tie pinigai nebūtų e, skiriami žemos kokybės projektams. Tad noriu paklausti, ar turite kokiu nors kitų pasiūlymų greta to, e, to kompetencijos ženklo arba e, twinning ir trimming pasiūlymų. Taip pat tikiuosi, kad horizontas 2020 e, nebus tokios atskirties ar tokių skirtumų e, tarp 15 ir 13, kaip kad matėme 7 pagrindų programoje. Pone Lopes. Ačiū pirmininkė. Dėkoju e, komisijos nariui už tai, kad atvyko pas mus šiandieną. Parma mokslo tyrimams, žinioms. Europos Sąjungos e, vystimosi istorijoje mm, yra, yra viena iš sėkmės istorijų e, žiūrėdama į komisijos komunikatą, šiek tiek nerimauju, e, kai e, galvoju apie tų projektų ateitį. Komisija akcentuoja investicijų ir inovacijų privatizavimą ir tai man kelia didelį nerimą. Atrodo, kad viešoji politika vis labiau ir labiau skiriama tam, kad e, atlieptų verslo ir įmonių interesus. Ir e, tada atsiranda e, rizika, kad kai kurios tyrimus rytys pasiliks nuo šalyje, jeigu jos nebus pakankamai pelningos. Egzistuoja netiesioginė ne diskriminacija taip pat tarp regionų, e, tarp tų regionų, kur e, gamybos modelis yra stipresnis ir tų, kur silpnesnis. E, manau, kad galima šios neligumus naikinti geriau panaudojant struktūrinius fondus. Kita rimta rizika yra susijusi su tuo, kad e, e, mokslo tyrimai vertinami pagal tai, kiek jie gali atnešti privataus pelno. Ir e, taip pat reikia paminėti, kad apie socialinį dialogą ir socialinius partnerius taip pat nekalbama. E, o juk, kai kalbame novatoriškus technologinius planus ir e, pramonės ateityje, apie tai būtina kalbėti. Kai kviečiama pasinaudoti e, tokiais fondais, mes turime nustatyti tam tikrus, tikras socialinės sąlygas. Presidente, bueno, yo quiero comenzar. Ačiū. Norėčiau pradžioje pasakyti, kad man atrodo, jog vertinimas ir ataskaita yra pozityvus. Matome, kad programa yra sėkminga iš rezultatų. Taip pat e, norėčiau e, pasakyti, kad komisija turėtų gyvendinti e, rekomendacijas ir Taip pat e, reikėtų atlikti gerą išsame analizę to, kas vyksta mokslinių e, tyrimų srityje. Manau, kad e, vienas iš svarbiausių dalykų yra sinergijos tarp šių ir struktūrinių fondų. Paremti reikia valstybės, kurios išgyvena sunkumus. Ir e, taip pat noriu pasakyti, kad e, rekomendacijos e, komisijai turi būti įgyvendintos. Yra tam tikrų faktų, kurie yra išskirtiniai. Pavyzdžiui, vienas euras sukuria 11 eurų. Tai yra labai svarbus skaičius. ir mes turėtume kaip galima plačiau e, pristatyti šį skaičių visoje komisijoje, reikia apie tai kalbėti. Labai svarbu taip pat e, tai saugoti tą principą ateityje, horizonte 2020. Mes taip pat žinome, kokį gali turėti socialinį ekonominį poveikį ši programa. Taip pat reikia prisiminti, kad e, visos programos siekia e, užtikrinti daugiau inovacijų, spręsti iššūkius. Ir dar vienas labai svarbus elementas - tarptautinis bendradarbiavimas. E, reikia reikėtų, kad naujoje programoje taip pat būtų akcentuojamas labiau tarptautinis bendarbiavimas. Dar labai vienas svarbus, nepaprastai svarbus dalykas yra atviras mokslas, prieiga prie mokslo. Tai yra naujas etapas mokslinių tyrimų ir plėtros ir mes e, tame. E, etape naujame turime suvokti, kad e, ne visi sektoriai yra vienodai svarbus, pavyzdžiui, sveikatos sektorija patentų klausimas yra labai aktualus ir reikėtų, kad būtų atlikta išsamesnė analizė ir pasižiūrėti, ar nėra e, konflikto priešpriešos tarp visuomenės interesų ir tam tikrų e, mokslinių interesų ar nebus taip, kad bus užkirstas kelias dėl kainų į tam tikras inovacijas, į jų rezultatus. Ir reikėtų pasižiūrėti, kaip atliekami moksliniai tyrimai, ypač tuo met, kai jie finansuojami yra iš viešųjų e, lėšų. Tai yra patentai ir konfliktų interesas. Tai labai svarbus klausimas. Pone Virkunen, dėkui pirmininkė irgi noriu padėkoti komisijos nariui Maedas, kad pristatė mum vertinimo ataskaitą. Mums kaip įtrė komiteto nariams tai labai svarbu. Daugelis rekomendacijų, į, į daugelį rekomendacijų atsižvelgta Horizontas 2020 programoje. Mane stebina, kad vertinimo rezultatai yra tokie geri. Aš iš tyriejų ir smulkaus ir vidutinio verslo atstovų sulaukiau tokių komentarų e, dėl septintos programos, kad jinai labai biurokratinė, labai sudėtinga, tai mane labai stebina, kad jos rezultatai tokie geri. Taip pat e, labai skiriasi situacija valstybėse narėse. Niderlandams ši programa buvo labai naudinga. Jie gavo daug lėšų ir daug e, projektų rimtų atliko. Suomijai ši programa irgi buvo labai naudinga. Šios programos įvaizdis tai, e, kad joje labai sunku dalyvauti ir pagal ją labai sunku gauti finansavimą. Taip mes, mm, tą mes išgirdome iš dalyvių. Tik 10 procentų smulkaus ir vidutinio verslo uh, atstovų sakė, kad jiem biurokratija sukėlė problemų. Tai galbūt smulkaus ir vidutinio verslo atstovų mm, jie mane, kad bus daug sudėtingiau toj programoje dalyvauti, negu kad realiai pasirodė. Daugelis valstybių narių dėl ekonominės krizės mažino finansavimą moksliniams tyrimams ir plėtrai ir per septintąją programą konkurencija buvo labai didelė ir Horizontas 2020 programa, kiek žinome, šį programą e, yra dar labiau konkurencinga, nes labai daug yra dalyvių ir gauti finansavimą yra labai sunku. Renkti e, paraiškas, projektus e, kainuoja labai daug darbo ir laiko Tai, bet ne visi dalyviai, ne visus dalyvius lydi sėkmės. Dėkui. Jei aš gerbiamas komisijos nariai galėčiau dar keletą savo komentarų pridurti, tai noriu pasakyti, kad mes keletą visai naujų dalykų įtraukėme į šią programą. Ir norėčiau jūsų komentarų dėl penkių naujų idėjų noriu, kad jūs įvertintumėt jas nuo vieno iki dešimties. Dešimt labai gerai, vienas blogai. Europos tyrimų taryba, European Research Council. Antras, e, bendros jungtinės technologijų iniciatyvos. Trečiasis, tyrimų infrastruktūra, paneuropinis interesas. Keturi. Transnacionalinės, transnacionaliniai iššūkiai visuomeniai. Toliau rizikos dalymasis. Ir šią prasme pono Junkerio programa yra kažkuo panaši. Tai kaip jūs vertintumėte tas penkias sritis nuo vieneto iki dešimties? Tai visiškai nauji mūsų pasiūlyti dalykai. Dešimt geriausias balas, vienas blogiausias. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Pradėsiu nuo jūsų. Europos mokslinių tyrimų taryba. Dešimt balų vertinu mm, ją. Ja tikrai daug kas sakė, kad tai labai geras dalykas. Jungtinės technologijų iniciatyvos vertinčiau devyniais nes e, Europiniai mokslinio tyrimų tarybai daviau dešimties balų vertinimą, o tos jungtinės technologijų iniciatyvos devyni balai. Sakyčiau, kad įgyvendinimas šiek tiek užtruko, negu kad mes e, tikėjomės toliau iššūkiai e, visuomeniai 10, nes tai labai svarbu inovacijoms ir mokslui ir toliau rizikos pasidalymo finansavimo priemonė vertinčiau 9, e, nes tai yra kaip ir mm, daigas Europos strateginių investicijų programos. Tai toks būtų mano vertinimas. Galėčiau, aišku, visom idėjom duoti 10 balų, bet noriu pasakyti, kad ta Europos mokslinių tyrimų taryba iš tiesų visų nuomonė yra labai gera idėja. Dabar trumpai atsakysiu į e, pateiktus klausimus. Ponas Rubikas. Smulkaus ir vidutinio verslo svarba. Septintoji programa Mm, čia nuveikė nemažai. 6,4 milijardai eurų buvo skirta smulkiam ir vidutiniam verslui, bet turime padaryti dar daugiau, nes smulkios įmonės yra būtent mm, ta vieta, kur sukūriama daugiausia darbo vietų. Mariza Matijas irgi minėjo, kaip svarbu kurti darbo vietas švietimo sistema ir universitetai Turime šioje srityje irgi daugiau padirbėti, užtikrindami ryšį su šios programos, su universitetais ir švietimo įstaigomis. Pone Barbara Kudricka. E, teaming and trimming horizontas 2020 turėjo 800 milijonų tom programom 2015 pabaigoje turėjom 169 streamings, 80 twinning, tų, tų dvinių programų ir tuos rezultatus, pažiūrėjau, Lenkijai galėsiu jum atsiųsti elektroniniu paštu. Dabar poniai Lopes. E, sveika, ponė Lopes, ir štai ką noriu Jums pasakyti. Jeigu šiandieną kas nors būt, yra labai aišku, tai yra tai, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp viešųjų ir privačiųjų lėšų mokslui ir inovacijoms. Man labai aišku yra tai, kad fundamentalusis mokslas tai yra mokslas, kuris kūrė naujas žinias, kad tai turi būti finansuojama iš viešųjų lėšų ir kad yra nepaprastai svarbu viską išlaikyti taip. Aš manau, kad programa Horizontas 2020 sugebėjo sustiprinti šią mintį, kadangi jeigu pasižiūrėsime į Europos mokslo tarybos istoriją, tai per visą laiką siekiama joje išlaikyti Europos lyderystę, kuriant žinias. O tam, kad būtų galima kurti žinias, e, nepaprastai yra svarbios viešosios lėšos. Ir gerbiama e, deputatė, nebijokite, aš tikrai nesu jokių abejo, neturiu jokių abejonių, esu e, visiškai už tai ir manau, kad Europos privalumas yra tas, kad mes išlaikėme viešai finansavimą tam. Bet tikriausiai suprasti, kad labai svarbu turėti galimybę pritraukti privačias lėšas, jomis papildyti. E, jūs sakėte, kad viešas lėšos e, papildo privačias. Man atrodo, kad vienos kitas papildo ir tai yra labai svarbu. Aš kai kuriu naujas žinias, po to turiu galvoti, kaip sukurti produktus, o jie yra kuriami įmonėse ir norėčiau, norėjau Jums būtent tai pasakyti, taip pat norėjau Jums pasakyti, kad aš esu iš e, tų, kurie galvoja, kad mokslas, inovacijos e, atsiranda e, tarp disciplinio saveikavimo dėka ir kad labai svarbu pirmiausiai kurti naujas žinias ir tikrai e, pritariu jums, jūsų požiūrį, nemanau, kad mes iš esmės skiriamės. E, pone Kabeson e, Ruiz, e, kalbėjo apie tai, kad mes turime kur kas geriau akcentuoti konkurencingumo elementą, kad vienas euras užtikrina 11 eurų gražą, aš su jumis visiškai sutinku, taip, taip turime daryti. O dėl tarptautinio bendarbiavimo e, tikrai taip. Pagal 7 programą 8 procentų. 8 e, procentai finansavimo su asociuotomis šalimis ir E, didžioji dauguma buvo skirta ES valstybės naims ir dar nedidelė dalis trečiosiam šalims. Man atrodo, kad galėtume padaryti e, daugiau. Aš galbūt vėliau jums galėsiu konkretesnių duomenų pateikti elektroniniu paštu apie patentų sveikatos įtie, nes dabar neturiu visų skaičių tikslių. Dėkoju už klausimus ir. Labai įdomu, kaip jūs tą klausimą suformulavote, ponė Virkunen. Jūs sakėte, kad esate nustebusi, kad tokie geri šios programos rezultatai. Minėjote biurokratinę naštą. Aš manau, kad tikrai čia padarysime išvadas ir Horizontas 2020 programa yra ta prasme geresnė, bet vis tiek dar reikia gerinti situaciją, nes žmonės vis tiek dar skundžiasi per dideliu biurokratizmu. Taigi mes norime, kad antroji supaprastinimo banga padėtų dar geriau šią problemą išspręsti, nors daugelis jau sako, kad Horizontas 2020 programa yra mažiau biurokratinė. Taip pat jūs taip pat minėjote tą e, sudėtingumo suvokimą kai kurie žmonės mano, kad galbūt programa per daug biurokratinė ir net nereikia stengtis dalyvauti joje. Turime tokią nuostatą irgi stengtis pakeisti. Horizontas 2020 programa yra paprastesnė, bet kai kuriuose šalise išlieka ta nuostata, kad ta programa per daug biurokratinė, kad būtų galima joje dalyvauti. Taigi reikia uh, kovoti su tokiais nusiteikimais. Bet aišku, kad neturime užmygti ant laurų. E, džiaugiamės, kad rezultatai yra geri, kad Europos, e, Europoje investuojame lėšas būtent konkurencingumui didinti, bet turime stengtis dar labiau siekti dar geresnių rezultatų ir žiūrėti, kaip geriau turime paversti žinias inovacijomis. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Dėkoju gerbiamas komisijos nary už visus atsakymus, dėkoju, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Mes Europos Sąjungoje e, atsakome, visiškai atsakome už mokslinių tyrimų ir inovacijų programas ir labai jums džiaugiamės, kad kai mes tik jūs pakviečiame, jūs iškart ir atvykstate į mūsų komiteto posėdį. Dėkui, gerbiami kolegos, keliaujam. Toliau aštuntasis mūsų darbo tvarkės punktas Europos audito rūmų specialiosios ataskaitos energijos tiekimo saugumo didinimas, sukuriant energijos vidaus rinką pristatymas. E, kalbėsime apie tai, kad reikia sutelkti daugiau pastangų, keisimės nuomonėmis su ponu Phil Win Owen. Jis yra Europos audito rūmų narys. Taigi, pristatymas, keitimasis nuomonėmis. Noriu pasakyti, kad Europos audito rūmai yra parengę specialią ataskaitą skirtą energijos tiekimo saugumo didinimui, kuriant energijos vidaus rinką. Ir audito rūmai yra pateikę devynės rekomendacijas, kurios yra labai svarbios. Taigi, gerbiamas audito rūmų atstovė, e, ponė Oven, sveikinuosi su jumis. Jūs pristatysite šiandien tas rekomendacijas mūsų komitetui, jos labai mums svarbios. Nes tai apspręs ir mūsų komiteto būsimą darbą. Taigi, gerbiamas uh, auditorų nariai, prašom. Dear chair, members of the committee, Dėkoju, pirmininkė, gerbimiai komiteto nariai, ačiū už galimybę pristatyti Jums šią ataskaitą audito rūmų vardu. Šiandien su manim yra Erki Mus, šios darbo grupės vadovas, taip pat skaidrėje matote ir Gareth Roberts, mano kabineto vadovo nuotrauką. Aš noriu pasinaudoti progą ir jiems padėkoti už tai, kad jie puikiai padirbėjo rengiant šią ataskaitą. Turiu taip pat pasakyti, kad biudžeto kontrolės komitetui aš šią ataskaitą pristačiau pereitą ketvirtadienį, sausio 21, turėjome gerą diskusiją, šiandien tikiuosi tokios diskusijos ir su jumis. Maždaug 3,7 milijardai eurų e, Nuo 2007 iki 2020 metų e, buvo skirta energetikos infrastruktūrai, o 14-20 metams e, maždaug 7400 milijardų. E, šiame globaliame pasaulyje mums reikia energetikos saugumo, vadinasi, mums reikia užbaigti energetikos bendrąją rinką Kai kalbam apie ją, tai kalbam apie e, infrastruktūros ir reguliavimo sąrangą, kuri leistų e, elektrai ir dujams e, laisvai tekėti visoje Europos Sąjungoje. 2009 buvo priimtas trečiasis energetikos dokumentų paketas buvo nuspręsta, kad bendroji rinka turėtų būti baigta iki 2014 metų. Atliekant auditą, siekta nustatyti, ar įgyvendintos energijos vidaus rinkos politikos priemonės ir ar tos išlaidos infrastruktūrai padėjo veiksmingai pasiekti energijos tiekimo saugumo teikiamą naudą. Mes e, pasistengėme E, įvertinti keturias, e, e, keturis regionus. Visų pirma, susitelkėme į BIMIP zoną, tai yra Baltijos valstybės ir Švedija. Taip pat studijavome situaciją Bulgarijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, teko man uh, E, lankytis Estijoje, Lietuvoje ir kitose e, valstybėse. E, atrinkome 15 pavyzdžių iš ES kofinansuotų projektų. Kalbėjome ir apie elektros ir apie dujų tiekimą ir saugojimą, tame tarpe ir kalbant apie SGD e, tiekimą ir saugojimą. E, viena iš svarbiausių išvadų, kad iki 14 metų e, nepavyko įgyvendinti bendrosios energetikos rinkos. Tam yra keletas priežasčių infrastruktūra tarp valstybių narių nėra dar tinkama e, vidaus energetikos rinkai, yra labai daug skirtumų tarp atskirų valstybių narių, e, pavyzdžiui, e, elektros energijos kodeksų rengimo procesas yra labai lėtas, yra tam tikrų e, proveržių, e, norint e, sujungti atskiras valstybių narių rinkas, bet dar daug ką reikia nuveikti. Pavyzdžiui, vien pažvelgus į didmeninės elektros kainas valstybėse narėse, matosi, kad daug dar reikia padaryti. Toliau, energetikos infrastruktūra toli gražu nepritaikyta integruotoms rinkoms, ir e, kiekviena valstybė e, galėtų būti e, tranzito valstybė, bet e, sąsajos dar nėra pakankamai tinkamas tam, kad jos tai galėtų atkir, e, atlikti, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Reikia geresnio reikmių vertinimo, reikia taip pat pabrėžti, kad ir egzistuojanti infrastruktūra nepilnai išnaudojama. Pavyzdžiui, Lenkijos tarp valstybinės elektros linijos, e, kurių e, pajėgumai yra virš 5 gigavatų, nėra panaudojami dėl e, Lenkijos perdavimo sistemos operatoriaus nustatytų sąlygų. Tarp valstybinė infrastruktūra turi būti pilnai panaudojama, bet tai reikalauja tinkamo bendradarbiavimo tarp kaiminių valstybių. Todėl mes teigiame, kad yra e, priežastis pagalvoti apie regioninių ir e, platesnio masto TSO sukūrimą. Toliau, kalbant apie finansavimą, tai ES turi keletą finansavimo priemonių infrastruktūrai finansuoti, bet nei vienos iš jų pagrindinis tikslas nėra energetikos infrastruktūra. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie EEPR fondą, jis e, nepasiekė savo pagrindinio tikslo paspartinti atsigavimą per trumpą laiką. Dabar labai trumpai paminėsiu rekomendacijas. Jas jūs matysite skaidrėse, nereikia leistis į e, smulkmenas. Taigi e, komisija sako, kad reikia tinkamai į, e, įvertinti e, valstybių narių veiklą įgyvendinant bendrąją rinką ir pradėti pažeidimų procedūrą, jeigu to prireikia. Toliau reikia užtikrinti, e, kad nacionaliniai e, reguliuotojai turėtų pakankamai nepriklausomybės ir būtų tinkamai finansuojami, kad atliktų savo pareigas. Būtina užtikrinti, kad Acer agentūra e, turėtų taip pat pakankamai galių dirbdama su nacionalinėmis agentūromis. Reikia, kad komisija skatintų e, skaidrių prekybos mechanizmų sukūrimą tiek, e, kai kalbama apie dujas ir elektrą. Tada reikia paspartinti tinklų kodeksų sukūrimo darbą. Pastaruoju metu e, įstringo darbas dėl subalansavimo kodekso, kadangi nėra e, pakankamai teisės aktų ir būtų e, gerai pasigilinti e, į kitas galimas kliūtis. Kalbant apie e, elektros energiją, e, Reikia, kad e, komisija pasistengtų e, nustatyti tinklų sujungimo tikslus e, remiantis poreikiu, o ne nacionaliniais generavimo pajėgumais. Reikėtų iš naujo įvertinti tikslinių dujų rinkos modelio sukūrimo būtinybę Reiktų e, atskirai įvertinti e, tokius dalykus kaip e, SGD terminalų panaudojimo būtinybę. Reikia tinkamai įvardinti tarp valstybinės energetikos struktūrą ir ar ji tinkamai ir pilnai išnaudoja savo potencialą. Reikia taip pat E, sustiprinti gebėjimus modeliuoti energetikos rinkas, kur tai bebūtų daroma, ar nacionaliniu mastu, ar EISER agentūroje. Ir paskui e, reikėtų kartu su ENSO tiek elektros, tiek dujų srityje e, dirbti kad reikmių vertinimų pagrindų galima būtų planuoti su e, e, energijos vidaus rinka susijusią ES infrastruktūrą. Dėkui. Ačiū. Ačiū. Dauguma rekomendacijų, aišku, skirta valstybėms narėms, narėms, žinoma, ir Europos e, komisijai. Bet žinoma, ir mes e, turime galės įtakoti, galbūt per tarybą, valstybės narės bendradarbiauti ir sudaryti geresnės galimybės sukurti vidaus energetikos rinką. Atrodo, kad kolegas galbūt turi kai kurių klausimų ar pastabų. E, pirmiausia, ponas Blanko Lopes. Muchas gracias, eh, señor presidente. Eh, Gracias. Gerbas pirmininkė, labai ačiū už informaciją. Man atrodo, kad ataskaitoje padaryti du pastebėjimai, kurie yra labai aktualūs, labai daug ką pasakantis. Pirmiausiai, e, padaryta išvada, kad energetikos infrastruktūra Europoje neparengta e, integracijai visiškai rinkos ir reikės užtikrinti tarpusavio jungtis ir dėl to reikia, kad tai taptų prioritetu. Antras dalykas sakoma, kad nepakankamai prioritizuojami projektai ir dėl to nėra e, veiksmingai e, finansuojama infrastruktūra E, atliko audito rūmai, e, labai, e, audito rūmai labai gerą tyrimą apie tai, kaip reikia plėtoti infrastruktūrą Europos Sąjungoje. Mano klausimas, ar reikia dar daugiau vertimų, daugiau duomenų, kad būtų galima nustatyti, kokiuose ES teritorijose yra tikrai tikros energetinės salos. Ar dar reikia kažkokių papildomų argumentų, kad būtų galima įrodyti, kad uh, ši rinka, bendroji rinka yra nesuderinama su energetinių salų buvimu. Trečias dalykas, ar nereikėtų numatyti prioriteto baigti e, išgyvendinti energetinės salas? Dėkoju. Dėkoju už pastabas. Dabar kitas kalbėtojas, ponas Ktošenovskis. Dėkui. Noriu padėkoti Jums už tai, kad taip griežtai įvertinote situaciją. Dėkoju, kad Jūsų auditas labai griežtas, vertinant energijos tiekimo saugumą Europos Sąjungoje nes jis atitinka realią situaciją energetikos srityje. Mums tai yra labai svarbu. Vieną klausimą turėčiau, jau nemažai dalykų e, išgirdome. Norėčiau paklausti štai ko. Jūsų situacijos vertinimo prasme, kai kalbame apie Europos elektros rinką, kaip jūs vertintumėt rizika, dėl kurios yra nestabilumas kai kuriuose Europos regionuose. Ir yra tam tikri mm, taškai, pavyzdžiui, Vokietijoje labai daug e, saliginai gaminama žaliosios elektros ir jinai gali išderinti situacijos stabilumą Europoje. Toliau ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai pirmiausia, didžiulė padėka. Didžiulė padėka Europos auditų rūmų atstovai. Mes esam e, diskutavę kai kuriom finansiniam temam ir biudžeto kontrolės komitete. Ir aš manau, kad šiandieną šitas klausimas vienas iš tokių, kada kai kuriais labai svarbiais klausimais mes nekalbam lozungais. Tai yra labai konkretūs faktai, konkretūs skaičiai ir šitie faktai ir skaičiai rodo, kad mes šiandieną esam sudėtingoje situacijoje. Praktiškai turbūt daugelis iš mūsų esam šeši metai, kur kūrėme nepriklausomą energetinę rinką ir kokias šiandieną yra išvadas. Tai pirmiausia, kad e, iš viso vidaus rinkos sukūrimas šiandieną turi labai daug problemų, kad Europos komisija nesukūrė arba netliko visiškai jokių skaičiavimų dėl energetinės rinkos kūrimo strategijos. Reiškia, jeigu nėra šitų skaičiavimų ir nėra strategijos, tai mes negalim nustatyti infrastruktūros poreikių. Taip pat e, iššaukė visą virtinę problemų nuo netinkamų prioritėtų nustatymo ir netinkamų energetikos projektų atrinkimo. Negebėjimas yra skirti finansavimą realiai energetinį saugumą didinantiems projektams ir išvaistytos didžiulės pinigų sumos nutrauktiems projektams. Iki 2015 metų turėjo visos ES valstybės perkelti trečiąjį energetinį paketą. Mes žinom, ant kiek yra labai svarbu. Iki šios dienos dar 19 šalių nėra to padariusios. Europos komisija pradėjo e, procedūrą, bet jinai ko gero tęsis pusę metų, gal metus, o gal dar ir ilgiau. Truputį gerbiamas Sovinas susiminė apie tam tikrus projektus, kurie kelia iš tikrųjų irgi taip pat tam tikrą nustebėjimą, kad jie yra įgyvendinami netinkamais tempais. Aš prie jų negrįšiu, eina kalba apie Baltijos regioną, Lenkijos e, požiūrį į tam tikrų projektų įgyvendinimą. Tačiau taip pat yra tokia ECR organizacija, jau čia buvo minėta ne kartą, yra atstovė mūsų buvusi parlamento narė. Šitą organizaciją pagal savo prigimti ir už tai jos pagrindinė veikla tai yra analizuoti energetikos rinkas ir teikti politinės rekomendacijas, tačiau agentūra neturi jokių įgaliojimų įsireikalauti reikiamos informacijos iš valstybių narių. Jeigu nėra informacijos, tai Europos komisija negali nuspręsti. Jeigu negali nuspręsti, nieko praktiškai ir gali nedaryti. Todėl aš norėčiau užduoti klausimą ne gerbimu Ovinui, kurio tikrai labai įsame analizė ir daugelį trūkumų yra atspindėta, bet komisijai ką darom toliau. Nes ta situacija tokia yra ir suskystintų dujų terminalų nukeista yra, kada viena šalis pasistato, kitos neperka, sudaromos sutartys su trečiom šalim, kur mes puikiai žinom, kiek tai yra politiškai jautru ir su tų projektų toliau įgyvendinimu. Nenoriu čia daugiau, kai sako, e, analizuoti, bet aš tikrai džiaugiuosi, kad po truputį ir į mūsų komitetą ateina realybė. Ačiū labai. Thank you very much. Colleague Silikiotis. Ačiū, Brodrė. Dėkui, pirmininkė. Dėkui už pristatymą. Aš pritariu tam, ką jūs sakėte. Ir iš tiesų labai svarbu mm, pagalvoti, kaip galima užsitikrinti didesnį tiekimo saugumą, ypač kalbant apie dujas. Turime atsižvelgti visas rytis, kurias jūs minėjote pranešime E, labai svarbu, kad infrastruktūra visose valstybėse narėse galėtų veikti, sąveikauti taip, kaip norime. Turime užsitikrinti saugų energijos tiekimą ir tam reikalingas pakankamas lankstumas nacionaliniu mastu. Dėl to nacionalinės reguliavimo institucijos turi atitinkamus vaidmenis turėti. bendra energijos rinką. Jūs minėjote, kad apsvarstėte situaciją šešiose valstybėse narėse. Mums labai svarbu, mm, kad audito rūmai e, pateiktų visų valstybių narių vaizdą, kad mes žinotume, kokia reali situacija, kad galėtume suprasti, kaip situacija vienoje ar kitoje valstybėje narėje veikia kitas valstybės narės. Kipras. Situacija Kiprė e, mums yra labai svarbi. Kipras yra energijos sala atskirta nuo kitų. Jei naudojami atsinaujinantis šaltiniai Kipras galėtų ir, ir dujų naudojimo, dujų tiekimo prasme Kipras galėtų suvaidinti vaidmenį mm, Europos Sąjungoje. Kalbant apie suskistintas dujas, tai turėtume geriau išnaudoti galimybę mm, kaupti. Dėkui, dėkui pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už, norėčiau padėkoti auditos rūmų atstovui už puikią audito ataskaitą, už rekomendacijas ir išvadas. Taip, bendra energijos rinka dar neveikia ir dar laukia nemažai darbų, kad jinai veiktų taip, kaip norime. Jūs galbūt galėtumėt pateikti konkrečių pavyzdžių, kur yra problemos. Prancūziją minėjote, galbūt galėtumėt daugiau konkretumo pateikti savo komentaruose. Antroji rekomendacija. Acer rinkos priežiūros ataskaita. Eh, Acer neturi pakankamai informacijos. Taigi jie turėtų turėti ne tik tinkamus įgaliojimus, bet ir išteklius, kad galėtų uh, atlikti tą darbą, kuris numatytas. Problemos. Bottlenecks. Buvo kalbama, kad yra problemų tarp valstybių narių, bet yra problemų ir pačiose valstybėse narėse, kurios neleidžia, kurios irgi trukdo sukurti bendrąją rinką. Regioniniai TSO Mm, regioniniai perdavimo sistemo operatoriai. Galbūt galėtumėt šiek tiek daugiau mm, paaiškinti, kaip ta jūsų rekomendacija skirta regioniniam perdavimo operatoriam galėtų būti įgyvendinta. Dėkui, turiu klausimą dėl pažeidimo procedūros. Nes e, turbūt tikimės, kad uh, ne, nesibaigs viskas teisingumo teisme Luksemburgė. Tai turėtų būti paskutinis žingsnis. Aš dabar norėčiau kreiptis į e, komisijos energetikos direktorato vadovą, e, poną Diterį, paklausti, kokie komisijos pasiūlymai, kaip e, valstybės narės reiktų intensyviau skatinti, kad jos sukurtų vidaus kad galėtume sukurti vidaus rinką. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, dėkui, gerbiamas ponė Ovenai. Komisija norėtų padėkoti ponui Ovenui ir jo komandai už audito ataskaitą. Mes didelę dalimi pritarėme e, tam, kas toje ataskaitoje yra. E, pritarėme ir rekomendacijom. Noriu pasakyti, kad tai, kas rekomenduojama, tai, kas pastebėta šioje ataskaitoje, jau mm, komisijos nurodymų yra užbaigiama įvykdyti. Kalbėtojo mikrofonas išsijungia. Ir čia norėčiau atkreipti dėmesį kai kuriuos dalykus, kuriuos minėjo ir komiteto nariai. Taip, mes dar nesame sukūrę bendrosios rinkos, 14 metai buvo ta data, kada jinai turėjo būti sukurta. Taip dar nėra, bet turime padaryti viską, ką reikia, kad sukurtume tą rinką, tą bendrąją rinką kuo greičiau. Pritarėme tam, kas išsakyta šioje ataskaitoje ir komiteto nariam, kurie sakė, kad pirmiausia turime užtikrinti, kad visos valstybės narės perkeltų trečiąjį energetikos dokumentų paketą. Praėjusiu metu rūdienį komisija baigė tikrinti visų valstybių narių nacionalinius energetikos įstatymus ir turiu pasakyti, kad inicijavome visas pažeidimo procedūras, kurias turėjome inicijuoti. Situacija skiriasi įvairiose valstybėse narėse E, kai kurios e, procedūros jau atsidūrė teisme, kai kurios yra pagristos nuomonės forma, kai kurios procedūros vyksta keitimosi raštais forma. E, taigi dabar vyksta šį pažeidimų procedūra, taip kaip jinai turi vykti, tinklų kodeksai. Iš tiesų liūdna, kad taip kritiškai ši situacija nubrėžta. Jinai nėra tokia bloga. Pavyzdžiui, dujų sektoriuje yra keturi iš penkių kodeksų. To vienintelio, kurio trūksta, yra tarifų kodeksas ir jis pagal komitologijos procedūrą bus mm, svarstomas kova. Elektros rinkoje, e, elektros rytyje yra devyni kodeksai, keturi jau užbaigti per komitologijos procedūrą, iš trijų padarytas vienas ir keliaus kitą mėnesį į komitologijos procedūrą, taigi dar lieka du kodeksai. Buvo prašoma m, mm, paaiškinti, ką mes e, darysime dėl tų kodeksų, tas subalansavimo kodeksas dar lieka, kuris yra labai svarbus elektros rinkai ir atsinaujinančios energetikos įtraukimai į šią rinką. Ir taip pat kitas kodeksas yra. Atkūrimo kodeksas. Yra uh, rinkos, elektros rinkos projektavimo pasiūlymas Ir mes taip pat dar turime rizikos numatymo e, reglamento pasiūlymą. Ir jie yra susiję su šiomis iniciatyvomis, taigi pirmiausia turime pasižiūrėti, kas turi patekti į teisės aktus, o kas gali likti kodeksuose. Ir čia ponui Ovenui noriu atsakyti, kad nelauksime dėl to, kol bus baigtas darbas su kodeksais o pradėsime renkti teisėkuros pasiūlymus, kad šių metų pirmoje pusėje jie e, patektų e, į komitologijos procedūrą. Taigi, darbas su kodeksais vyksta įprastiniu būdu. Taigi, situacija nėra tokia bloga, daugelis dalykų, kurie yra rekomenduoti, jau yra praktiškai gyvendinti. Infrastruktūra. Nėra bendro poreikių įvertinimo, nes toks įvertinimas jau būtų galbūt per daug plačios apimties, nes yra dešimties metų planai. Ta mes turime, bet pritariu tam, kas sakoma auditorumo ataskaitoje ir tai, kas buvo pasakyta šiandien, kad mes turime geriau prioritizuoti projektus ir turėdami galvoje taip pat ir tuos bendro intereso projektus. O 17 metais mes galime pradėti tą, atverti tą ten į reglamentą ir pradėti tuos bendro intereso projektus, kurie yra e, ypač būtini e, bendrai rinkai Tai būtų pirmoji kategorija tokių bendro intereso projektų, po to būtų antroji kategorija, o trečioji bendro intereso projektų kategorija būtų jau projektai su trečiosiomis šalimis. Tarp valstybinė infrastruktūra, pasienio infrastruktūra turime kuo pilniau panaudoti, tie atvirkštiniai srautai, reverse flows turėtų veikti strateginės infrastruktūros. Čia buvo paminėta uh, suskistintų dujų terminalų naudojimas. Komisija paskelbs 10 vasario dokumentą, kur bus devynios konkrečios priemonės, infrastruktūrinės priemonės, kad daugiau būtų naudojami suskistintų dujų terminalai. Toliau daugiau galių atsar. Šių metų pabaigoje mes pateiksime irgi e, teisėkūros pasiūlymą dėl rinkos projektavimo iniciatyvų, kur sutik, suteiksime daugiau galių atsar, kad atsar e, galėtų gauti visą reikalingą informaciją. Ir čia yra problema ne su valstybėmis narėmis, o su regioniniais E, skirstimo regioniais perdavimo sistemo operatoriais. Taigi mes reikalausime, kad tie regioniai perdavimo sistemo operatoriai bendradarbiautų ir kursime sistemas, kurios leis jiem kartu veikti. Ir galiausiai rekomendacija, kurios komisija nesilaikė, tai sąlygų nustatymo elementas, tą siūlo teismas, neturėtų būti finansuojami projektai tų valstybių narių, kurios neturi tinkamai veikiančios rinkos pagal trečiąjį mm, energetikos rinkos dokumentų paketą. Kadangi nes, nes lėšos skiriamos ne valstybėm narėm. Gal um, Europos infrastruktūros tinklų projektus lėšos skiriamos ne valstybėm narėm, o įmonėm, konkrečiom įmonėm. Tai mes neplanuojame e, remti projektų, kaip jau minėjau, kai valstybėse nėra, valstybėse narėse neveikia trečiasis dokumentų paketas. Tarp valstybinių inter, infrastruktūros tinklų projektas ir mūsų vertinimai, kokius projektus reiktų finansuoti iš to. Tai čia yra projektai, kurie yra tarp valstybinio pobūdžio. Ir pagal šį vertinimo kriterijų mes turime pažiūrėti, ar tose sujungtose valstybėse narėse laikomasi rinkos taisyklių taip, kad veikianti sistema netrukdytų pilnai naudoti pagrindinių infrastruktūros mazgų. Ir čia mes vertiname nuo 0 iki 5. Jeigu valstybė narėje būtų draudimas eksportuoti energiją, tai pagal vertinimą jinai gautų tik 0 balų, nes tai parodytų, kad infrastruktūra nėra tinkamai naudojama. Tai jei, teis, jei, jei audito rūmai, jei audito rūmai suprastų, kad čia reikia pagal mm, infrastruktūros tinklų vertinimo priemonės metodiką naudoti, tai mes tada priimtume su, tą tikslinį vertinimą, tai mes tada galėtume ir su tą auditorumų rekomendacija sutikti. Aišku, kad energetinės salos yra prioritetas, aiškiai išsakytas, kaip finansuojami projektai pagal. Mm, tarp valstybinė tinklų, tinklų priemonė e, tarp Lietuvos ir Lenkijos e, nebeliko e, dujų salos ir tolesnis žingsnis tarp Estijos ir Suomijos. Estija nebebus sala dujų prasme ir čia eina tie Mm, infrastruktūrų tinklų priemonės pinigai tokiom salom naikinti. Ponas Komanovski irgi iškėlė įdomų e, aspektą, kad tos kilpos tiekimo sistemoje gali padaryti neigiamą įtaką visai sistemai, jos veikimo sklandumui. Ir mes irgi planuojame spręsti šią problemą, nustatydami tinkamas kainas. Ir tikiuosi, kad sugebėjau atsakyti į klausimus. Labai ačiū, mums visiškai aišku, kad jūs profesionalas šioje srityje, vidaus energetikos rinkos srityje. Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs norėtumėte ką nors mums dar pasakyti, kokiu nors pastabų, ar kokį nors patarimą išsakyti auditorumų vardu. Labai ačiū, pirmininkė. Ačiū nariams, ačiū komisijos atstovams už tai, kad palankiai sutiko mūsų ataskaitą ir už pastabas. Aš jums, pirmininkė, e, leidus e, kiekvienam iš komiteto narių trumpai atsakysiu. Tiems, kurie išsakė savo pastabas, pastebėjimus ir paskui trumpai pakomentuosiu lauksiu komisijos e, palankų atsaką. Ponas Blanko Lopes kalbėjo apie tai, kad ES mažina investicijas. E, svarbus e, dalykas yra tai, kad ES finansavimas yra tikrai nedidelė dalį, tik sudarantis visoje rinkoje vidutiniškai 0,6 milijardo eurų per metus per, per paskutinę programą galbūt dvigubai daugiau negu anksčiau, bet 0,6 milijardo eurų. E, bet jeigu pasižiūrėsime į TSO ir į NB, iš vis išėtų 16 milijardų. Tai yra galbūt svarbus signalas, kur e, komisija naudoja mokesčių mokėtojų pinigus. Matome, kad jeigu viskas gerai daroma, galima užsitikrinti didesnę gražą ir komisija turi priimti teisingus investavimo sprendimus. Mes kalbame būtent e, apie tokį kontekstą, reikia strategiškai vertinti poreikius ir pasižiūrėti, kad investuojama tikrai į teisingus e, projektus, į gerus projektus. Ponas Tošenovskis minėjo žodžius griežtas E, aš nežinau, ar e, man visiškai patinka toks apibūdinimas, bet mes norėtume balansuotai įvertinti tai, ką matome. Man atrodo, kad jis ir kiti sutiks su manim, kad dar reikia daug ką padaryti, kol bus įgyveninta visiškai vidaus energetikos rinka. Apie ją mes kalbam jau senokai. Ir jis konkrečiai uh, paklausė apie nestabilumo pavojų ir minėjo Vokietijos e, vėjo jėgainėse pagaminamą energetiką kad tai gali turėti neigiamų tam tikrų pasiekmių e, atsinaujantys šaltiniai ir tinklai, e, elektros perdavimo tinklai, tai tikrai labai didelis iššūkis. Bet Jeigu pasižiūrėsime į vidaus energetikos rinką platesnėje geografinėje teritorijoje, tai yra gera e, mintis, nes diversifikuojama yra e, rizika, jeigu pavyzdžiui nėra vėjo vienoje vietoje, jis gali būti kitur, jeigu saulė šviečia kažkur, kai kur yra tamsu, taigi jeigu bus platesnis tinklas energetinis, tada galima diversifikuoti riziką e, jungčių pagalba, dėl to, kad vidaus rinka yra gera mintis ir e, Lenkijos, Vokietijos kontekstas regioniai perdavimo sistemo operatoriai, tam tikros, e, tikri dariniai gali būti naudingi. Pavyzdžiui, e, gali būti naudinga Lenkijos vartotojams, jeigu atsirastų daugiau srautų iš Vokietijos, e, tai reikštų žemesnės kainas ir galėtų Lenkija lengviau tvarkytis. E, pone Balčytė, ačiū Jums už pastebėjimus. E, Jūs labai maloniai kalbėjote. Atsiprašau, kad Jums tenka išklausyti manęs jau antrą kartą. Dėl trečiojo paketo perkelimo. Nuo vakar turime naujesnių duomenų, 31 dalis mūsų ataskaitos ir e, komisija taip pat papildė mūsų pastebėjimus. Man atrodo, kad yra maždaug 10 valstybių narių, kurioms pagal 258 straipsnį taikoma pažeidimo procedūra E, atrodo dar 15 e, valstybių narių palaiko dialogą, jau gavo tam tikrus įspėjimus ir e, dėl dviejų reikės apsispręsti, ar jau bus joms išsiųsti laiškai ar ne yra tikrai nemažai problemų, kurias reikės e, spręsti ir e, labai malonu buvo išgirdėti iš komisijos apie tam tikrus e, pozityvius poslinkius. Taip pat gerai, kad komisija kalbė apie tai, kad atsar gaus tikrai galių daugiau, kad turės informaciją, kuriai būtina vykdyti uždaviniams dėl naujų galių. Mes taip toli nenuėjome, bet aš suprantu, kad tikrai e, ši agentūra gali suvaidinti ateityje e, didesnį vaidmenį. Ponas Silikijotis klausė apie nacionalinės reglamentavimo priežios agentūras. Mes e, patekėme ataskaitoje nemažai informacijos apie tai, kad, pavyzdžiui, kai kurios nėra nepriklausomos, neturi pakankamai išteklių, negali veikti taip, kaip turėtų. Pavyzdžiui, ASER diskusijose Jeigu mes norime, kad valstybės narės pasimokytų vienos iš kitų, keistųsi geriausią praktiką, kalbėtų apie savo klaidas, tai yra reikalinga e, stipresnės e, tos nacionalinės agentūros. Dėl kitų šalių, man atrodo, jisai minėjo Kiprą konkrečiai, mes negalime visko apimti vienoje ataskaitoje, nes tai labai e, plati sėtis. Aš tikiuosi, kad. E, mes e, dabar pradedame tokią gerą praktiką, kai bus galima e, pateikti mūsų ataskaitas jūsų komitete. E, Renksime dvi ataskaitas, vieną apie klimato kaitos veiksmus ir Slovakijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje vykdomus atominio elektrinių uždarimo darbus. Ir aš sutinku su ponu Siklijuotis, kad tikrai Kiprė, Kiprė yra didelis potencialas. Mes e, šių metų darbo programą paskelbėm prieš porą savaičių ir audito rūmai e, numatė, kad energetika ir klimato veiksmai šių metų programoje bus mūsų dar vienas iš prioritetų, nes tai e, susijęs su ES darbo tvarkė iki 20 metų ir mes atliksime tokią bendrą apžvalgą energetikos klimato kaitos srityje iki kitų metų pavasario vykdysime atitinkamus darbus ir galbūt tuomet pasižiūrėsime į Kipro e, problemas, kurias jūs minėjote, nes e, tikros energetinės e, salos tikrai yra labai svarbus dalykas. Pans Kofort klausė apie konkrečius pavyzdžius. Mes tekste pateikėme gana nemažai tokių uh, pavyzdžių. Jūs E, galite rasti popierinių kopijų, mes daug jų pristatėme, galbūt nusižengėme parlamento taisyklėms, prispausiname daug ant popieriaus dokumentų, jūs tikrai išmanote daug apie e, energetiką. Gal jūs galite e, daugiau informacijos gauti iš tos mūsų ataskaitos. Taip pat kalbama, kalbėjote apie potencialą tam tikrų šalių tapti tranzitinėmis šalimis ir užtikrinti daugiau naudos e, visuomeniai. Aš noriu pasakyti, kad pavyzdžiui Prancūzija yra potencialiai svarbi elektros ir dujų tranzitinė šalis, tačiau egzistuoja tam tikri suvaržymai Prancūzijos vidaus rinkoje dėl pajėgumų ir panašiai, bet vėlgi skirtingai šiek tiek yra su Lenkija, yra tam tikrų suvaržymų, reikia galvoti, kaip pasinaudoti egzistuojančiomis jungtėmis. Lenkijoje, pirmiausiai šiaurės rytuose ir mes diskusijose, jeigu norėsite, galėsime plačiau apie tai pasikalbėti. Ir nebūtinai tarptautiniai e, projektai yra svarbiausi, komisija tai pripažįsta, bendro intereso projektai kartais viduje šalių yra labai svarbus, sprendžiant problemas. Regioniai perdavimo sistemo operatoriai, ką daryti? Galbūt mes šiek tiek nekantrus, bet man atrodo geriausias dalykas pasitelkti geruosius pavyzdžius e, Švedija, Danija, e, taip pat S link e, tarp Suomijos ir Estijos. Kartais matome, kad viskas gerai vyksta, kartais netaip gerai ir verta į tai pasižiūrėti. Pirmininkė, man atrodo, jūs minėjote pažeidimo procedūrą, komisija apie tai kalbėjo, dėkingas už pono Suborkarto pastebėjimus Man buvo įdomu išgirsti tai, kaip komisija vertina mūsų rekomendacijas. Iš pradžių komisija tarsi atmetė jas ir dabar e, esu patenkintas tuo, kad pripažįstami e, veiksmai, pastebėjimai. E, komisijos vicepirmininkas Šefkovičius Man atrodo, kad jisai kalbėjo tuo metu apie Nord Stream, bet tą galima plačiau pritaikyti. Jis tuomet pasakė, kad ES tik tuomet e, pritars infrastruktūroms projektams, jeigu jie atitiks pagrindinius energetikos sąjungos tikslus. Ir man atrodo, kad mes e, būtent apie tai turėsime pirmiausiai galvoti. Ir e, man malonu, kad komisijos pareigūnai sako, jog ta sąlyga tikrai turėtų būti įgyvendimo. Ir aš tikiuosi, kad jūs tą principą įgyvendinsite, o mes galėsime tik tai komentuoti, išreikšti savo nuomonę. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Dėkui e, bendro intereso projektai. tai labai svarbus projektai, turime dar apie tai pagalvoti, nes e, jų svarba yra tikrai labai didelė. Dėkoju kolegams už diskusiją ir visiems e, dėkoju už diskusiją su auditorumais e, apie integruotą energijos vidaus rinką. Devintasis punktas darbo tvarkėje. Tyrimas kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai. E, čia pramonės tyrimų centro pristatymas. E, ja pristatys e, Laura Del Ponte. Šitą studiją kaip tik ir buvo parengta. šios institucijos ir ten kalbama apie priemonės, kurios turėtų e, paskatinti e, kosminių duomenų poreikį ES, ypač įgyventinant e, dvi labai svarbes programas, Kopernikus ir Galileo, joms jau išleis E, labai daug pinigų ir atrodo, kad ir ketiname toliau e, daug lėšų skirti joms. Dėkoju, ponė, kad jūs atvykote. E, ačiū už tai, kad galėtumėte pristatyti informaciją apie tai ir jūsų studiją šią temą. Space Market Uptake. dėkoju už tokią gražią įžanginę dalį. Džiaugiuosi, kad šiandien galiu Jums pristatyti šią studiją skirtą kosmoso sektoriaus produktų pateikimui rinkai. Kodėl mes galvojam, kad ši studija labai įdomi ir naudinga Europos verslui ir Europos piliečiams. Žinome, kad per praėjusius dešimt metų ES išleido maždaug 10 milijardų eurų kosmoso infrastruktūrai, o per šį e, finansinio programavimo laikotarpį užbaigti e, kosmoso infrastruktūrai numatyta 11 milijardų eurų. Ir kaip mes apibrėžėme šią struktūrą, tai yra jinai turi būti europinė nepriklausoma kosmoso struktūra ir turi būti e, vystomi palidovin, e, palidoviniai, e, vystomos palidovinės sistemos ir paslaugos. Taigi laukiame socialinės ir ekonominės naudos iš tokių projektų. Ir Europos Sąjungai tai yra iššūkis. Mūsų studija bando panagrinėti, kaip Europos Sąjunga turėtų veikti, skatindama kosmoso sektoriaus duomenų naudojimą plačiau. Studijoje naudojomės įvairiais duomenimis, rinkos studijomis, atskirų atvejų tyrimais, politinių dokumentų peržiūra, teisės aktų peržiūra ir taip pat dokumentų analizę derinome e, atsižvelgdami į įvairias suinteresuotųjų e, asmenų kategorijas, e, į kurias patenka ir galutiniai vartotojai. Ir labai esame dėkingi visiems tiem, kas mums davė svarbios informacijos. Tai kaip investuojama Europos Sąjungoje į kosmoso infrastruktūrą. Yra dvi pagrindinės programos - Kopernikas ir Galilėjus. Galilėjas yra satelitinių paslaugų sistema, kuri panaši į AVGPS sistemą, bet mūsų e, Galilėjo sistema mm, yra mm, sistema, kurią sukūrė viešosios įstaigos. Galileo susideda iš 30 palidovų ir infrastruktūrų ant žemės. Kopernikas yra kitoks projektas, tai yra žemės stebėjimo sistema, kuri leidžia stebėti žemę iš kosmoso. Jo Koperniko programos tikslas - teikti geo kosminė informacija šešiose srityse - atmosferos, jūro aplinkos, žemės stebėsenos, klimato kaitos ir netidėliotinų mm, situacijų ir e, civilinės saugos srityse. Kai kalbame apie tą rinką, kurios produktus galėtų panaudoti mm, E, kurį galėtų panaudoti kosmoso sektoriaus produkcija, tai čia kalbame apie privačias ir viešas įmonės. Čia įmonės, kurios, pavyzdžiui, Galilėjui e, atsakingos už palidovinius signalus arba pagal Koperniko programą už tuos vaizdus iš kosmoso. Tai kaip dabar yra su ta navigacinė sistema ir su žemės stebėsenos sistema? Galime pasakyti, kad šios abi rinkos plečiasi, čia dominuoja smulkus ir vidutinis verslas, e, teikdami mm, paslaugas bet turim pasakyti, kad tokių kosmoso produktų naudojimas kasdieninėme gyvenime nėra labai aktyvus, nes ši rinka yra maža, fragmentuota. Europai reiktų mm, pasinaudoti Amerikos e, gynybos mm, sistemos patirtimi, kad suaktyvintų tą rinką. Kokia dabartinė rinkos situacija? Aukščiausias augimo potencialas pagal Galilėjo sistemą, tai yra vietos nustatymo paslaugos, ypač dėl to, kad išmanus telefonai yra labai populiarūs ir kaip galėtų toliau aukti Galilėjo paslaugų naudojimas. Tai e, pavyzdžiui, automobilių be vairuotojų e, srityje. Toliau Koperniko sistema ir Žemės stebėsenos e, sistemos, jinai irgi įsisavina, keičiasi, įsisavina naujas technologijas, naujus verslo modelius ką galime dabar pasakyti, kad pagrindiniai e, klientai yra viešos įstaigos ir mm, įvairūs, e, įvairios e, viešos įstaigos ir institucijos. Ir čia ši sistema būtų naudinga žemės ūkio srityje ir negyvybės draudimo srityje. Taip pat geokosminės paslaugas būtų galima pardavinėti, e, čia jos apimtų ir skaitmeninius žemėlapius. Mes taip pat atlikdami savo tyrimą pasižiūrėjome, kas riboja palidovų duomenų naudojimą Europoje ir čia išskiriam penkias rytis - politika, rinka, valdymas, techniniai klausimai ir mm, gebėjimų trūkumas. Ir pabandėme tuos sektorius apibūdinti, mm, tuos tą naudojimo ribojimą pabandėme apibriežti. Kokios pagrindinės problemos būtų, e, kurios neleidžia pakankamai naudoti palidovų duomenis. Pirmiausia, tai priklausomybė nuo neeuropinių technologijų. Galilėjo sistemai daugelis prietaisų, prietaikų remiasi GPS sistema. Be to, per daug priklausoma nuo įrangos, kuri nekuriama ir negaminama Europoje. Koperniko projektas, čia situacija kitokia, čia pagrindinė rizika yra štai kokia. Kopernikas yra dar vienas kosmoso duomenų tiekėjas. JAF įmonėm. Kopernikas gali labai daug duomenų pateikti, kad tuos duomenys suvaldytume, tvarkytume, reikia labai didelių mm, kompiuterinių technologijų ir mm, duomenų saugojimo technologijų. Ir čia šioje srityje JAV informacinių technologijų įmonės yra daug labiau pažengę negu europinės. Antra problema yra e, fragmentacija rinkoje, jei lyginsime europinę rinką su JAV rinka, tai e, europinė rinka labiau fragmentuota dėl nacionalinių saugumo interesų. Jei mm, pasižiūrėsime į viešuosius pirkimus, tai paprastai valstybės narės renkasi per viešuosius pirkimus nacionalinės įmonės. Toliau, pramonės atstovai nenuolat dalyvauja šiame procese, nenuolat dalyvauja ir galutiniai vartotojai. Ir tai ypač mm, paliestų Koperniko teikiamas paslaugas. Ir kas čia sakoma? Sakoma, kad kuriant tas programas buvo pirmiausia orientuojamasi į mokslininkų ir institucijų poreikius, o ne į vartotojų poreikius. O ta prasme, čia situacija skiriasi nuo situacijos JAV, kai kuriant tokio pobūdžio programas nuolat yra tas grįžtamasis ryšys tarp kuriejų ir galimų vartotojų. Kalbant apie Galilėjaus programą, nuolat vėluojama paleisti į erdvę naujus palidovus, nes pagal Europos palidovinę agentūrą žinome, kad pramonė jau investuoja į technologijas, kurios derinamos su Galilėjum ir labai svarbu, kad ta kryptis, ta tendencija išliktų. tie, kas dirba e, palidovinės navigacijos rinkoje, sako, kad e, sulaukia nepakankamai paramos iš ES. Kalbant apie Koperniką, tai čia e, yra duomenų politika ir duomenų vertinimas. 13 metais duomenų politika buvo patvirtinta ir jinai numato, kad Koperniko duomenys yra nemokami ir viešai prieinami. Bet gauti juos, e, prieiti prie jų yra daug sunkiau negu prie atitinkamų duomenų JAV. E, Interfeisas nėra palankus naudoti, duomenys yra nesutvarkyti, žali, taip vadinami, ir nėra mm, tinkamai saugomi. Be to, Kopernikas dar pasižymi ir labai sudėtinga valdymo sistema, nes ne viena europinė agentūra atsakinga už Koperniko veiklą. Ir kaip reaguoja ES į šias problemas? Įvairiomis priemonėmis ES remia mokslinius tyrimus kosmoso erdvėje per mokslinio tyrimų ir inovacijų programą. Ir ši programa davė puikių vaisių, ypač turint galvoje pagrindinės Koperniko teikiamas paslaugas. Bet tie, su kuriais kalbėjomės, sakė, kad kai kurias e, produktų savybės reiktų gerinti, tobulinti, kad jie atitiktų rinkos poreikius. Toliau yra teisėkuros veiksmai. Ir čia kalbame apie reglamentavimą grinai kosmoso mm, veiklos ir ne visai, ne vien su kosmosu susijusios veiklos. Tai su konkrečiai kosmoso reglamentavimas galėtų atimti domenų politiką, eksporto kontrolę ir spektrą o ne e, kosmoso specifinės, specifinis reglamentavimas, tai būtų pirmiausia susijęs tiesiog su sąlygomis, kurios skatintų verslą reglamentavimu. Toliau informacijos e, platesnis kleidimas, e, geresnis viešųjų įstaigų visuomenės piliečių informavimas. Ir čia numatėme E, keletą veiklos krypčių Europos Sąjungai. Pirmiausia, politi, politikos mastu, tai e, reiktų, kad komisija vaidintų koordinuojamąjį vaidmenį, kad būtų e, panaikintas tas kosmoso mm, veiklos fragmentavimas nes ir komisija turi savo kompetenciją, ir Europos agentūra, ir valstybės narės. Taigi čia reikia mm, rimčiau, tiksliau uh, vadovauti šiai politikai. Tiekimo problemos. Tai tam reikia pagerinti Koperniko duomenų sistemą, kad lengviau būtų galima prie tų duomenų prieiti ir kad juos būtų galima lengviau platinti ir toliau mokslinių tyrimų ir plėtros programos turi taip pat numatyti ir verslo dalyvavimą, kad, kad taip sukurti produktai būtų naudingi ir verslui. Ir po to poreikio ribojimas. Reikia taikyti taip vadinamas švelnės priemonės, skatinant kosminių duomenų naudojimą viešosiose įstaigose, Europos įstaigose. Ta galima padaryti arba per direktyvą, arba per duomenų bazę. Tiek galėčiau pasakyti. Dėkoju visiems uždėmenį, e, uždėmesi ir laukiu klausimų. Great, great. Well, uh, it is a... Uh, uh well... Dėkuoju, puiku. Labai informatyvus mūsų posėdis ir kalbant apie šį pranešimą. Dabar, žinoma, e, su susidomėjimu analizuosime jį ir toliau renksimės panaudoti jį mūsų kasdieniam e, politikos formavimo darbe. Na dabar suteiksiu žodį ponui e, Tošanovskijai. Dėkui. E, pabandysiu trumpai. Labai ačiū už pranešimą, nebedaug liko salėje žmonių, tad mano pastabas bus trumpos. Turiu jums e, du klausimus. Galėjo ir Kopernikus. Programos, kaip jūs sakėte, yra E, patrauklios infrastruktūros prasme ir dėkui Jums už visą informaciją. Dabar e, porą klausimų. Kalbant apie, apie bendrą požiūrį į jas ir apie fragmentavimą to požiūrio, ar negeriau būtų E, geriau panaudoti egzistuojančią agentūrą, kuri jau yra nustačiusi tam tikras saugumo taisyklės. Ar nebūtų geriau būtent tą agentūrą panaudoti valdant Kopernikus projektą, kuris dar tokios valdymo struktūros neturi? Na ir kitas klausimas, aš žinau, kad jūs ypatingą dėmesį telkėte Europai, bet greta to, kad mes norime būti konkurencingesniais, e, e, konkuruoti su e, GPS ar rusiška glonas sistema ar Japonijos produktais, ar negeriau būtų pamastyti apie kažką, kas leistų mums patekti, pavyzdžiui, į Afrikos rinką. Aš manau, kad Afrika būtų puikiai rinka galėjui ir Kopernikui. E, kaip stimuliuoti viešai sektorių? E, čia mes matėme atsakymų, bet kaip apie privataus sektoriaus e, poreikius, kai kalbama apie duomenis, kurie gaunami iš kosmoso. Prašau, ponė. Aš pradėsiu nuo paskutinio klausimo, kaip stimuliuoti privataus sektoriaus E, susidomėjimą. E, e, kalbant apie Galilėjo paslaugas, tai žinoma, paklausa daugiausia kyla iš privataus sektoriaus. Kalbant apie žemės stebėjimo paslaugas, tai čia galbūt daugiau suinteresuotas e, viešasis sektorius reikalas tas, kad e, e, norintis pasinaudoti ne visada gali susimokėti. Ar tai būtų kažkokia vietos nustatymo programa jūsų telefone ar kažkas panašaus, visi nori tą gauti nemokamai. Ir mes matome, kad kol kas galime kalbėti apie tam tikrą nišinę rinką. Taip pat ir todėl, kad nuo pat pradžios e, tokių paslaugų kaip Google Earth egzistavimas e, tarsi nustatė tam tikras rinkos taisyklės. Google veikia tarsi kaip tarpininkas, teikdamas informaciją nemokamai, tad turime galvoti, ar mes pasiruošę taip pat teikti informaciją nemokamai. E, Taigi sunku, kad sugalvoti komercinę rinką tokioms paslaugoms. E, dabar dėl prieigos prie kitų rinkų, Afrikos rinkos pavyzdžiui, iš tikrųjų tai niša, kurios dar nebandėme patikrinti, zonduoti, e, bet e, Mes e, žinome, kad e, daug e, Europos kompanijų užsijima komercinių paslaugų pardavimu. Kai jūs kalbėjote apie fragmentavimą, nelabai svartau, ar kalbėjote apie valdymo sistemos fragmentaciją ar rinkos fragmentaciją. Na, jeigu kalbama apie e, e, valdymo fragmentacija tai kontroversiškas klausimas. Galėjo atveju sukurta agentūra, mes turime globalę europinę palidovų agentūrą ir jinai e, leidžia geriau pasinaudoti galilėjo produktais Europos rinkose. To dar nėra, kalbant apie Kopernikus programą, tai yra viena iš alternatyvų, apie kurią galima galvoti. Dėkuoju poniai Delponte už e, jos pristatymą, ačiū už e, naudingus patarimus, e, kaip judėti į priekį, taip pat ir už patarimus politikams. Vienas iš tų patarimų, iš trijų patarimų buvo skirtas būtent mums, politikams, tikrai turime į tai atsižvelgti. Dėkui. E, dėkui. E, dabar bent jau mūsų padėjėjų labui aš norėčiau labai trumpai papasakoti apie koordinatorių posėdį. Vis dar vyksta įtre komiteto posėdis ir visai nesvarbu, jeigu tik yra bent vienas įtre narys, tai jis tebe vyksta, o aš sėdžiu prieš jūs. 17 e, kovo klausimas dėl e, e, naujojo rinkos projektų, naujasis energetikos rinkos dizainas. Paskirstimai e, palidovų sistemos. Pranešimas ENF frakcija gauna ir dar keturi svarbus E, teisės aktai dėl žiedinės ekonomikos. E, Alde frakcija. Žiedinė ekonomika, viskas, kas susijęs su atliekų saugojimu. E, toliau. Žiedinė ekonomika ir pakavimas pakaimo atliekos guoja. E. Dabar jau viską žinote. Mm, pripildžiau jūs informaciją. Kitas posėdis vasario 22-23, aišku, šiais metais. 22 susitiksime po pietų, o vasario 23 dirbsime ir ryte, ir po pietų. Vasario 22-23. Ačiū ir geriausios jums kloties.